Ponios ir ponai, pradedame popietinį Žemės ūkio komiteto posėdį, ypatingą posėdį, nes šio posėdžio tema yra labai svarbi. Kalbėsime apie keletą klausimų susijusių su žemės ūkio politikos reforma. Ir mes nusprendėme, kad parlamento kadencijos pradžioje būtų naudinga naujųjų ir kitų komiteto narių nalabui bendrai pristatyti reformuotą bendrąją žemės ūkio politiką. Naujai bendroje žemės ūkio politika yra reformos vykusios praėjusios metais rezultatas. Kontaktavome su komisijos nariu Čiološu ir pas mus atvyko generalinis direktorius iš Agri generalinio direktorato, ponas Pleva. Kartu su Agri generaliniu direktoratu mes parengėme paros žemės ūkio politikos reformų apžvalgą. Aišku, visą tai jau įvertina pirmuosius kelis reformų mėnesių rezultatus. Ir manau, kad e, šis seminaras bus ypatingai naudingas ir įdomus tiems komiteto nariams, E, kurie ir naujai, bet taip pat ir mūsų seniesiams nariams, pranešėjams, čia žiūriu į poną Dantaną, e, šešėlinius pranešėjams taip pat turėtų būti įdomu. Todėl manau, kad bus įdomu išklausyti pranešimus, išklausyti visų nuomonių. Sveikinu visus atvykusius iš Agri generalinio direktorato. E, pas mus atvyko aukšto rango atstovai, generalius direktorius ponas Ježis Pleva. Ir pagal programos projektą, kurį jūs gavote, turbūt geriausia būtų pradėti iš pradžių. Išklausysime generalinio direktoriaus Plevos bendrą įvadą. Jis jau sėdi štai tenai. jam, tiesą sakant, gali tekti gana greitai pristatyti šią temą ir ko gero išeiti, bet kaip ten bebūtų sveikinu poną Plevą. O po to detaliau, po tos bendros įžangos išgirsime konkretesnių pasisakymų. Taigi noriu padėkoti generaliniam direktoriui už sutikimą pateikti šios pranešimus ir dabar prašau poną Plevą padaryti tą įžangą. Ir, kaip sakiau, toliau išklausysime kitų direktorių. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, ponios ir ponai. Man malonu, kad šiandien mano kolegos turės galimybę pristatyti jums svarbiausius naujosios bendrosios žemės ūkio politikos elementus ir iššūkius e, juos įgyvendinant. Nuo 10-10 bendros žemės ūkio politika pasikeitė gana ženkliai nuo didelės paramos, sienų apsaugos, eksportos subsidijų, PŽUP pamažu nutolo nuo stimuliavimo sistemos. Nuo stimuliavimo ko ir kiek gaminti, ji perėjo prie sistemos, kurią e, siekiame simuliuoti, stimuliuoti tai, kodėl ir kaip gaminti. Pamažu mažinami apribojimus ūkininkams Ji padėjo geriau e, ūkininkams reaguoti rinkos signalus, integruoti Europos žemės ūkį į besiplečiančią pasaulinę rinką ir pagerinti politinių priemonių paramos veiksmingumą. Progresyvus BŽUP pritaikymas prie iššūkius keliančios aplinkos vyko pastarosius dešimtmečius E, laikantis taip vadinamos konsultavimosi procedūros. Komisija pateikė pasiūlymą, pateikdavo pasiūlymą, o Žemės ūkio ministrų taryba priimdavo galutinį sprendimą. Tokia buvo konsultacinės procedūros esmė praeitįje Europos parlamentas, su Europos parlamentu būdavo konsultuojamasi, jis pateikdavo nuomonę, į kurią nebūtinai reikėjo atsižvelgti. Tačiau pastaroji BŽUP reforma įvyko visai kitokios institucinės sąrangos kontekste įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Nauja paprastoji teisėkuros procedūra da, suteikė Europos parlamentui svarbų vaidmenį primant sprendimus dėl BŽUP. Šis taisyklių pasikeitimas turėjo didelės reikšmės ir pačiai reformai. Tiek jos procesui, kadangi sprendimų prieimimo procesas pasidarė sudėtingesnis ir ilgesnis ir galutiniam rezultatui. Šis e, procesas vyko bendrų diskusijų dėl ES biudžeto 14-20 metams diskusijų fone dėl tos daugiamečio finansinio, daugiametės finansinės programos diskusijų e, kontekste. Ir pirmą kartą BŽUP istorijoje biudžetas sumažėjo palyginti su ankstesniu laikotarpiu, nuolatinėmis kainomis. Šis grafikas rodo išlaikas BŽUP pagal einamasias kainas. Todėl matome, kad nuo 14 metų iki 20 metų išlaidų laiko, išlaidos yra stabilios. Tačiau pagal esant dabartiniai ekonominiai finansiniai situacijai, ši finansinė, finansinė perspektyva rodo nuolatinę didelę paramą ambicingai BŽUP, kuri sudaro 37,8 procento visų ES išlaidų 14-20 metų laikotarpiai. Komisija turėjo išanalizuoti esamą e, politikos priemonių sistemą ir ją pridarinti prie ekonominių, aplinkosauginių ir teritorinių iššūkių, e, su kuriais susidurs e, Europos žemės ūkis. Šioje analizėje nustatėme tris svarbiausius tikslus. Pirmiausia, propaguoti maisto tikimo saugumą, padedant sektoriui susidoroti su iššūkiais kylančiais iš e, rinkų kintamumo, rinkų netikrumo ir maisto grandinės veikimo. Antra, užtikrinti ilgalaikį tvarumą, stabilumą žemės ūkėje, e, tvariai tvarkant gamtinius išteklius ir tam daugiausia skiriant dėmesio. Ir trečia, prisidėti prie socialinių ir ekonominio kaimo vietovių vystimosi, užtikrinant struktūrinę, struktūrinę įvairovę E, visoje Europos Sąjungoje. Mes pabandėme šių, šios tikslus, šių tikslų siekti keisdami tris svarbiausias BŽUP priemonės - tiesioginės išmokas, bendrą rinkos organizavimą, e, kaimo plėtrą, kaimo plėtros politiką. Ir mano kolegos detaliai apibūdins šias priemonės ir horizontalaus reglamento numatytą tvarką. Aš tik tai išryškinsiu keletą svarbiausių reformos elementų. E, tiesioginės išmokos. Tiesioginės išmokos išlieka svarbiausia politikos priemonė finansinę prasme, nes e, jos sudarys maždaug 80 procentų e, BŽUP biudžeto. Tiesioginės išmokos su, išlaikys tą svarbų vaidmenį, užtikrinant ilgalaikį ūkių veiklos testinumą, užtikrinant e, patikimą pajamų šaltinį gamintojams. Paskutinė reforma e, žengia svarbų žingsnį, nutolstant nuo istorinių mokėjimų sistemos, e, perinant prie plotais pagristos išmokų sistemos. E, todėl ūkininkai traktuojami vienodžiau ir nepriklausomai nuo istorinių gamybos pasirinkimų. Naujoji tiesioginių išmokų struktūra bus pagrįsta privalomais lygmenimis. Naujaja pagrindinio išmokų sistema E, išmokomis jauniems ūkininkams ir ekologinėmis išmokomis. Šie trys elementai yra privalomi visoms valstybėms narėms. Be to, valstybės narės turi kitų galimybių gauti dalį tiesioginių išmokų, e, nukreipti e, jos paramos gavėjams, sektoriams ar sritims pagal savo konkrečius poreikius toks yra savanoriško susėjimo, paramos susėjimo principas. Mokėjimai e, sritims su gam, natūraliais apribojimais ir valstybės narės savanoriškai e, gali taikyti mažų ūkininkų sistemą taip pat. Pakeitus bendrąjį rinkos organizavimą mes pabandėme e, skatinti žemės ūkio konkurencingumą. Svarbiausias pokytis yra visų egzistavusių gamybos apribojimų panaikinimas ir pereiti prie e, apsaugos sistemos ir krizių valdymo sistemos visos kvotos, tos garsiosios kvotos bus panaikintos, jau yra panaikintos, aišku, per ateinančius metus bus panaikintos ir gamintojai gali apsispręsti pagal rinkos signalus, ką jie turėtų gaminti ir kiek. Naujai politiko, naujasios politikos priemonės dėl maisto grandinės veikimo įvedamos sustiprinant gamintojų organizacijų sistemą, jų asociacijas ir tarpšakinės organizacijas. Ir galiau e, turėčiau paminėti ir kaimo plėtrą šioje įžangoje, bet labai apskri, e, bendrai. Naujoji BŽUP Nu, numato antrą stiprų e, ramstį BŽUP, kurį lemia e, strateginiai tikslai ir tiksl, tik, tikslinės priemonės. Kaimo plėtra išliks e, svarbia savoka, valstybės narės ir regionai ir toliau renks daugiametės programas, remdamėsi daugeliu priemonių ES lygmenių, reaguodamos į konkrečius kaimo vietovių poreikius. Tačiau naujoji kaimo plėtros politika bus daugiau integruota su kitais ES struktūriniais ir investicijų fondais. Yra daug e, harmonizavimo elementų tarp visų ES struktūrinių ir investicijų fondų, kurie padės pagerinti programavimą ir geriau tenkinti regionų e, poreikius, rasti sinergijos tarp įvairių fondų e, teikiamos paramos. Visą tai bus daroma per nacionalinius partnerystės susitarimus, e, kurie yra aptariami su visomis kompetitingomis institucijomis, kad būtų galima parengti visapusišką bendrą strategiją. Na, o dabar Diskusijos valstybėmis narėmis tęsiasi dėl e, konkrečių kaimo plėtros programų pasiūlymų. Taigi, e, baigdama šią trumpą įžangą, noriu pasakyti, kad ši BŽUP reforma suteikia pirmosios patirties, e, kai buvo bendradarbiaujamas komisijai su Europos parlamentu BŽUP srityje. Mes esame patenkinti šią pirmąją patirtimi, bet esame įstikinę, kad galime dar pagerinti savo bendravimą ateityje. Aš taip pat esu įsitikinęs, kad e, atsiradus, suformavus naująją komisiją, mes galėsime intensyvinti dialogą ir galėsime geriau koordinuoti savo pastangas, kad sėkmingai susidarotume su iššūkiai, su kuriais susiduria mūsų žemės ūkės sektorius. Ačiū uždėmesi. Bardzo dziękujemy panu doktorowi za prowadzenie. Dėkoju. Dėkoju ponui Pleva už e, šią įžangą. Mes džiaugiamės, kad jūs galėjote pas mus atvykti. O dabar dar periname prie kito mūsų svečio pagal darbo tvarkės projektą. Pagal darbo tvarkė, atsiprašau. Dabar turėtume išklausyti prezentaciją apie tiesioginės išmokas. Taigi aš norėčiau dabar kreiptis į direktorių poną Baskų ir paprašyti, kad jisai mums pristatytų šią įdomią temą. O po jo prezentacijos mes galėsime uh, užduoti klausimus mūsų svečiams. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Šios prezentacijos tikslas yra jums uh, trumpai pristatyti naują tiesioginių išmokų sistemą. Naujoji sistema pradės veikti nuo 2015 metų. Ir mes paaiškinsime šiandien jums, kam skirtas, skirtas šis uh, e, uh, e, politinės instrumentas ir po to taip pat pakalbėsime, kas e, keičiasi uh, pradėjus gyveninti šią reformą, tai, kaip keičiasi tiesioginės paramos susijimas su įvairiais elementais ir ypatingą dėmesį skirsime žalinimui. Uh, Tai yra naujas visiškai elementas, e, kurį ir e, įtvirtins šį reformą. Dabar pirmiausia trumpai apie šios, e, šios naujos sistemos tikslus. Pirmiausia yra trys pagrindiniai tikslai. Pirmiausia tai yra užtikrinti ilgalaikį ūkininkų gyvybingumą. Ir taip pat ES gebėjimą apsirūpinti maistu kartu užtikrint, kad ūkininkai gautų minimalę, e, gautų pajamas. Antras tikslas yra e, patobulinti tvarų gamtinių išteklių e, valdymą, naudojimą, galvojant ir apie gamintojus, ir apie aplinką, ir kartu apie paramą, kuri yra teikiama ūkininkams nes mes galvojame, kaip galima būtų skatinti ūkininkauti ūkininkus taip, kad būtų tai naudingiau aplinkai. Ir trečiasis tikslas tai yra prisidėti prie teritorijų plėtros. Vėlgi tai, teikiant paramą tam tikroms vietovėms, tam, kad galima būtų uh, išsaugoti ir toliau vystyti ekonominę veiklą tose vietovėse. Ir ypatingai čia mes kalbame apie kaimo vietovės. Ši naujoji sistema bus veiksmingesnė, mes tikimės ateityje nei tos sistemos, kurias turėjome praeitėje. Ir taip yra dėl trijų dalykų. Pirmiausia, parama bus teikiama kryptingiau, atsižvelgiant į e, e, reikmes ir poreikius. Ir tai teiksime paramą tiems ūkininkams, kurie realiai ūkininkauja ir tiems, kas, užsi, kas taip pat dar neišnaudojo savo potencialo teiksime ypatingą paramą jauniems ūkininkams, vėlgi tam, kad, kad padėtume atsižvelgti tam tikrų vietovių ir sektorių ypatumus ir padėti daugininkams taip pat atsižvelgiant jų ūkio dydį ir ypatingą dėmesį kreipsim nedideliems ūkiams. Ir taip pat tikimės, kad išmokos ir viešoji parama tai yra bus skirstama teisingiau. Ir mes stengsimės išlyginti skirtumus, kurie šiuo metu egzistuoja tarp išmokų, kurios gauna skirtingų valstybių narių ūkininkai ir taip pat sieksime suderinti išmokas, kurias ūkininkai gauna toje pačioje šalyje, nes ir ten yra skirtumų. Ir taip pat e, bandysime perskirstyti e, išmokas. Ir trečias svarbus dalykas, kuris padės mums patobulinti šios naujos tiesioginių išmokų sistemos veiksmingumą, tai yra žalesni, žalesnės išmokos. Tai yra viena vertus tai yra reikalinga tam, kad mes sus, supaprastintume dabartinę sistemą ir kad numatytume tam e, paramos susijimą su tam tikromis sąlygomis atsižvelgiant e, į galiojančius teisės aktus. Ir tą e, E, to kompleksinio susijimo paramos nuostata e, e, pasiteisina žemės ūkio sektorija. Ir, ir jį gali būti ypač naudinga, jeigu mes norime, kad jisai būtų žalesnis. Jau buvo priimti sprendimai, pagal kuriuos reikia derinti uh, skirtingose valstybės narėse ūkininkų gaunama parama ir todėl ir ketinama iki 2020 metų išlyginti skirtumus tarp išmokų už hektarą. Ir čia jūs matote iš kairės. Kairysis stulpelis parodo dabartinę situaciją ir dešinysis stulpelis parodo tą situaciją, kurios mes uh, sieksime atsižvelgiant į priimtus sprendimus. Ir matote, kad iš tikrųjų visų skirtumų neišlyginsime, bet vis dėlto tam tikrų šalių išmokos turėtų, o, kai kurių ta, išmokos pasikeis, ypač tai yra tos šalis, kurios yra e, arba e, smarkiai iš kairės, arba iš dešinės iki 2020 metų. Toliau, naujoji tiesioginių išmokų sistema ir pati jos sąranga. Čia mes turime kelis e, sluoksnius, taip galima būtų pasakyti. Ir nuo 2015 metų mes taikėsime šešis e, tiesioginių išmokų režimus. Trys bus taikomi savanoriškai, trys privalomai. Ir e, bazinės išmokos ir išmokos už hektarą bus. Uh, privalomos. Antras privalomas režimas e, tai yra žalio, žaliosios išmokos ir trečiasis e, tai yra specialios išmokos skirtos jauniems ūkininkams. Tie režimai, kurie yra čia pažymėti, tai pilka spalva, yra savanoriški, e, yra privalomi, atsiprašau, o tie, kurie yra pažymėti žalės spalva, yra savanoriški. Uh, Mes suteikėme galimybę valstybės narėjams teikti minimalę pagalbą tiems sektoriams, kurie susiduria su iš, tam tikrais iššūkiais arba gali prisidėti prie ekonominės ir ekologinės e, da, aplinkos gerinimo. Po to tai yra da, da, antras išmokų, antra išmokų grupė skirta toms vietovėms, kur yra sunku ūkininkauti ir uh, Trečias, tre, trečia išmokų grupė yra skirta mažiems ir, ir vidutinio dydžio ūkiams. Ir jūs matote, kad, kad galima būtų dar labiau gilintis į kiekvieną iš šių išmokų grupių, bet aš to nedarysiu. Valstybės narės gali taikyti taip pat ir spe, e, ypatingą schemą mažiems, smulkiems ūkininkams. Tai yra schema, kuri yra paprastesnės, e, jis yra supaprastinta, e, jai, jai taikoma kiek mažesnė kontrolė. Ir trečias dalykas, kuris yra labai svarbus ir tai yra visiškai naujas dalykas, tai yra žaliosios išmokos kurios randa savo vietą visoje šioje išmokų struktūroje. Tos išmokos bus išmokos už e, ūkininkavimą, takiant praktiką, kuri yra ekologiškai teisinga, kuri prisideda prie, prie geresnės aplinkos. Ne 30 procentų nacionalinio paketo galė, e, e, reikės skirti būtent tokioms išmokoms. Žalinimas yra metodika, kuri apskritai e, atitinka priimtus sprendimus ir, ir bendrą žemės ūkio politikos tikslą ir atitinka taip pat ir kitus teisės aktus susijusius su aplinkosauga Trys, e, e, išmokų, trys priemonės bus taikomos privalomai, privaloma tvarka. Ir tai yra priemonės, kurios bus e, taikomos kiekvienais metais žemės ūkio sektoriuje. Ir jūs matote, kad čia apačioje esantis du elementai - žaliosios išmokos ir kompleksinė parama. Uh, sudaro pagrindai, po to prisideda dar ir kaimo plėtra ir yra papildomos priemonės, kurios padeda valstybėms narėjams reaguoti į vietos iššūkius. Šios trys grupės, šias tris grupės taip pat papildys ir kitos priemonės susijusius ir su moksliniais tyrimais, ir su kitais dalykais. Dabar žalinimas, žaliosios išmokos. Tai yra ta, tie elementai, kurios, kurių privalės laikytis visi ūkininkai, kurie norės gauti tą išmoką pirmiausia. Tai yra reikalavimas ir, išlaikyti minimalų daugiamečių ganyklų plotą Ir uh, E, manoma, e, skaičiuojama, kiek tos ganyklos užima vietos ūkija, kokią dalį ūkio sudaro. Antra priemonė tai yra pasėlių įvairinimas, tam, kad galima būtų patobulinti dirbožymio kokybę ir vandens kokybę. Čia yra uh, tokie reikalavimai, kad reikia auginti arba nemažiau nei uh, uh, du vasėlius ariamoje žemėje arba trys. Ir yra dar vienas reikalavimas. Tai yra tai, kad pagrindinė kultūra negali, būti, negali užimti daugiau nei 75 procentus visos ariamos žemės ūkija. Taigi valstybės narės turės uh, turės e, taip pat e, apibrėžti, kas yra ir ekologinių požiūrių svarbios vietovės. Ir turės apibrėžti, tai kaip ūkininkai turėtų prižiūrėti tokias vietovės, uh, atsižvelgiant į topografinius elementus, į, e, e, e, į ūkio plotą ir tai, kiek daug azoto turinčių kultūrų yra auginama. Ir jei valstybės narės pageidaus, jos kartu galės taip pat įdėkti ir papildomą sistemą, kuri padės ūkininkams geriau prisitaikyti prie žalinimo reikalavimų. Ir galima bus tokioms prie, e, tuomet ūkininkams skirti priemonę e, pagalbą iš antrojo bendrošio žemės ūkio politikos ramščio, jeigu yra laikomas visų reikalavimų. Toliau, tiesioginių išmokų kontrolė ir visos sistemos e, administravimas. Mes jau turime dabar integruoti administracinę ir administravimo kontrolės sistema, kuri pasiteisino. Ir turime taip pat sistemą, pagal kurią yra registruojami visi ūkiai ir e, ši sistema naudojame tam, kad galima būtų geriau kontroliuoti, ar teisingai yra skirstoma tiesioginė parama. E, dar du elementai, kurie yra svarbus, kai kalbame apie naują sistemą. Eina kalba apie erdvinę, teritorinę mm, sistemą, kad būtų galima geriau valdyti išteklių panaudojimą, turint informaciją apie plotus. Ir toliau būtų dar vienas konkretus mm, plotų identifikavimo sistemos elementas, kuris būtų skirtas būtent žalinimo priemonėms, ekologinė, mm, ekologinėms priemonėms. Iš tikrųjų, tai labai svarbus sluoksnis. Lo, galvojant apie pirmojo ramšio žalinimo priemonės. Ir dabar keli žodžiai pabaigai. E, Tiesiog nišmokų sistema ateityje leis uh, būtent užtikrinti naują žemės ūkio bendrosios politikos krypties įgyvendinimą, labiau įvertinant socialinius, ekonominius ir aplinkosauginius aspektus. Taigi mm, bus tiesioginių išmokų sistemos efektyvumas daug didesnis ir bus daug daugiau lankstumo palikta valstybėms narėms, kad jos galėtų šią naują tiesioginių išmokų sistemą labiau priderinti prie savo specifinių poreikių. Ir dabar kalbant apie trumpalaikio laiko tarp priemonės, reikia pasakyti, kad jau daug mėnesių iki pat kito pavasario bus daug darbo, yra jau daug darbo atliekama būtent įgyvenant šią naują sistemą valstybėse narėsne. Valstybės narės daug dirba ir komisija labai joms padeda. Ir dabar komisija vertina e, visus tuos pranešimus, notifikavimą, kurį pateikė valstybės narės, vertinant šią naująją tiesioginių išmokų išmokų sistemą, kaip jį įdėgiama. Ir um, porą žodžių dar apie tai noriu pasakyti, kad būtent visas tas vertinimas po pirmųjų mm, metų, kiek žemės ūkio politikos būtent žalinimo priemonės įgyveninimos per tiesioginės išmokas, ypatingas akcentas čia būtų įvertinti, kokia yra administracinė našta, koks yra poveikis gamybos potencialui ir kiek yra įgyvendinamos uh, Um, vienodas sąlygas, teisingumo užtikrinančios priemonės uh, valstybėse narėse. Taigi, mm, nuo šių metų balandžio jau yra atliekamas tas vertinimas ir 2017 metų kovo jau turėsime galimybę įvertinti, kokia yra situacija su ekologinės svarbos uh, teritorijomis, mm, ypač galvojant būtent apie tą žalimo priemonės ir tada, jeigu prireiks, bus galima padidinti 5 procentais uh, ta, tų, tų priemonių gyveninimą tolesniam laikotarpiu po to. Bus galima tai pasiūlinti. Tai gal būtų tiek apie tiesioginių išmokų sistemą. Dėkuoju Jums uždėmesi. Bardzo dziękujemy, panie dyrektorze. Zgod... Labai ačiū, direktoriau. Kaip matote, dabar bus klausimų atsakymų dalis. Tačiau prašau užduoti klausimus tik tai dėl tiesioginių išmokų, nes po to dar bus pasisakymai dėl mm, ir dėl bendro rinkos organizavimo, ir dėl kaimo plėtros, ir dėl horizontalaus reguliavimo. Taigi dabar tik tai klausimai dėl tiesioginių išmokų, prašom. Visų pirma. Poświęcił dużo czasu przy reformie Jis e, daug laiko e, e, pirmininkavo tuo met, kai buvo rengiama ta reforma. Taigi, prašom žodis Jums. Ačiū generaliniam direktoriui Plėvai, direktoriui Vaskų ir visai komandai noriu padėkoti. Tikrai labai džiugu matyti tiek daug pažįstamų veidų, po to, kai tiek daug darbo kartu atlikome 15 trilogo sesijų, ir taip toliau. Visą tai buvo labai naudinga. Aišku, tai buvo pirmas e, parlamento dalyvavimas bendro sprendimo procesuose, pirmas toks raundas. Ir manau, kad tai buvo tikrai svarbu. Gal naujiem parlamentariam noriu pasakyti, kad tikrai mm, mes čia daug tokių labai svarbių rezultatų pasiekėme. Nuo Lisabono sutartys įgaliojimo turiu pasakyti, kad e, šis komitetas iš esmės pakeitė darbo metodiką. Uh, Ir e, dabar mums tenka labai svarbios atsakomybės, nes bendras sprendimas, bendro sprendimo procedūra reiškia, kad mes ne šiaip išsakome tik tai savo nuomonę, bet mes galime realiai įtakoti sprendimų prieimimą. O tai iš esmės, aišku, pakeitė mūsų komiteto darbą. Taigi, dabar kalbant apie tiesioginės išmokas. E, klausiausi mm, to, kas buvo šiandien mums pasakojama ir yra dalykų, kurie neramina. Vykdyta bendro žemės ūkio politikos reforma siekiant mm, žalinti šią politiką, sėti su atitinkamomis sąlygomis, kad būtų užtikrintas didesnis tvarumas. Ir aišku, yra tam tikrų mm, sudėtingų elementų. Direktorius Baskų pristatė mums visus tos sudėtingus elementus ir tai tikrai mus neramina. Mm, bet, aišku, tai dar labiau neramina ūkininkus, kurie norėtų daugiau supaprastinimo, mažiau biurokratijos, mažiau įvairiausių formų ir dokumentų, kurias reikia užpildyti, kad jiem būtų lengviau galima gauti pagalbą, kuri numatyta. Taigi didžiausia problema, aišku, bus valstybėms narėms, kurios e, privalės visus tos pakeitimus įgyveninti siekdamas užtikrinti, kad būtų laikomasi visų tų taisyklių. Ir aišku, čia svarbiausia yra tos detalės, kurios mums šiandien taip aiškiai pristatytos. Taigi, gal kai jau vienerius metus bus įgyvendinamos šios uh, priemonės bus labai svarbu iš tikrųjų vertinti, kokį poveikį jos padarė, ar tikrai buvo žengiama reikiama kryptimi ir ten, kur reikia sistemą pataisyti. Jeigu bus nustatyta, kad kažkur kažkas yra pernelik sudėtinga ūkininkams ir valstybėms narėms, ar bus įmanoma tai padaryti? Aišku, tą patį klausimą mes kelsime ir naujai komisijai labai greitai. As Nikolson. Ačiū pirmininkė. Norėčiau paantrinti mm, tą, ką pasakė panas Plėva. Iš, tik, iš tikrųjų, viskas yra labai įdomu ir e, kai žiūrime į ekraną, viskas labai gražu, labai noriu pasveikinti jūs, bet prisimenant tuos visus ilgus posėdžius, e, kuomet mes dirbome šiais klausimais, buvo tiek daug santraukų naudojama, kurias štai dabar vėl prisiminiau, buvau jau per tą laiką ir primiršęs, taigi gerai. Bet e, esmė yra tokia, mano manimu, didžiausia problema yra kaip visą tai perkelti į gyvenimą, į veiksmus. Ar jūs e, galvote iš tikrųjų valstybės narės, vietos valdžia e, realiai mm, gali kažką padaryti, nes dažnai e, valdžia, vietinė valdžia skundžiasi, kad norėdama atsakyti ūkininkams turi gauti atsakymus iš jūsų, tačiau negauna jų. Aš suprantu, kad tai yra nelengva, bet kitas dalykas, man atrodo, kad turėtų būti atsakytas lasmas iš tikrųjų reik, ar, ar, ar tikrai priimti tinkami sprendimai, pavyzdžiui, dėl žalinimo, ar tikrai viskas yra daroma, kas reikalinga, ar tikrai galvojant apie ekologinės svarbos teritorijas, ar viskas yra padaryta tokių, ar, ar tie sprendimai yra teisingi, ūkininkams reikia to atsakymo, o Mm, vietinės struktūros negali gauti atsakymų iš Briuselio, negali tinkamai atsakyti ūkininkams. Turiu asmeninės patirties šioje srityje, taigi noriu pasakyti, kad kai eina kalba apie gyvendinimą šios naujos bendros žemės ūkio politikos reformos, labai svarbu yra interpretavimas. Ar jūs galite mm, patikinti kad, mus, kad tikrai um, audito rūmams paskui uh, nereikės tarti griežto žodžio, pasakant, kad e, regionai e, valstybės blogai įgyveno šią programą dėl to, kad e, jiem pritruko tinkamų gairių iš Briselio. Iš tikrųjų, tai kainuoja pakankamai brangiai. Ir todėl būtų labai svarbu, kad viskas būtų padaryta teisingai. Turiu aiškiai jums pasakyti Manau, kad e, šiandien yra gera proga būtent tai padaryti, e, suprantant, jog iš tikrųjų tie, kas bando įgyvendinti tai, ką mes prieš tiek daug mėnesių patvirtinome, e, kad jie nerimauja, yra tas susirūpinimas ir aš noriu tai labai akcentuoti Pavyzdžiui, mano regione, kaip man pasakė, labai mažai yra auginama dabar grūdų. Ir tai yra rimta problema ir ūkininkai negauna atsakymų į jiems rūpimus klausimus. Gal iš tikrųjų reikia sugrįžti prie to, ką aš sakiau, gal, gal reikia atidėti tas priemonės 12 e, mėnesių ir įvertinti, ar iš tikrųjų viskas gerai suplanuota. Ačiū. Bardzo dziękuję, pan poseł Des. Ačiū, ponas Des. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und herzlichen Ačiū, pirmininkė. Dėkoju už e, tuos pirmosius pasisakymus. Mane sukrėtė iš tiesų BŽUP reformos rezultatas. Noriu e, Visada aš buvau linkęs e, perspėti, kad e, ekologizavimas pagal pirmąjį ramstį iš tikrųjų bus biurokratinis košmaras. Ir aš e, turėjau laiko stebėti žemės ūkio politikos pokyčius ir turiu pasakyti, kad paskutiniai pokyčiai, labiausiai gazdinantis pokyčiai per 50 e, žemės ūkio politikos istorijos metų. Pažiūrėkite į tą krūvą dokumentų pagal pirmąjį ramstį, kuo mes užverčiame ūkininkus. Tai nėra sprendimas e, žemės ūkio politikai Europoje. Aš tikiuosi, kad kitą kadenciją atsiras kompetentingų žmonių komisijoje, nes viso to neįmanoma įgyvendinti. Kaip ūkininkas, galime tikėtis, kad ūkininkas visą tai, visos šiuose popieriuose susigaudys. Aš teikiau prašymus dėl pereinamųjų laikotarpių iki 17 metų, nes žinojau, kad mes laiku nepūsime pasirengę. Tačiau tam pritrūko tik tai dviejų balsų, kad tokio, to, tas pasiūlymas būtų priimtas. Man atrodo, kad yra visiškai e, buvo nuspėjama, buvo galima nuspėti, kas įvyks. E, kad ūkininkai ir administracijos nebus pasirengę. Ūkininkai nuima derlių ir nežino, ką daryti toliau. Nežino, kaip užpildyti tuos visus popierius. Tai yra nepriimtina. Aš manau, kad, kad neturėtų mūsų stebinti, kad ūkininkai sukyla ir tampa euroskeptiškais, euroskeptikais prieš Europą nusistačiusią jėgą. Viso to patalpinimas į pirmąjį ramstį viską padarė daug sudėtingiau. Jūs kalbate apie didesnį lankstumą, didesnį valstybių narių pasirinkimo laisvę. Jeigu kalbate tokiais terminais, tai išmeskime tą B raidę iš BŽUP, nes su bendraja žemės ūkio politika tai nieko neturi bendro, visas požiūris yra neteisingas. Turime šimtus priemonių, kuriuos galima įgyvendinti regioninių lygmenių, tačiau sąžiningai tai ir reikia taip vadinti. Nes tai, ką mes, tai, ko reikalavome iš ūkininkų, e, yra nepriimtina. Žinau, kad 19 metais aš jau čia nebebūsiu, tačiau aš tikrųjų užjaučiu kolegas, kurie dabar visą šią nesąmonę turi pristatyti ūkininkams. Ir čia negalima kalbėti apie jokį supaprastinimą, nes buvo siekiama įdėkti naują normalią paramos ir sankcijų sistemą, tačiau komisija mm, to, tų siekių, išsakyt anksčiau, nesilaikė. Kaip dabar galime apginti šią sistemą, kaip ją pristatyti ūkininkams namuose? Tai nėra jokia geresnė sistema nei tiems, kurie yra savininkai žemės, nei kurie nuomojasi žemę. Jie atsiduria labai sudėtingoje padėtyje. Aš raginu komisiją radikaliai peržiūrėti šią politiką, kai bus vienerių metų peržiūra. Tai, ką turime čia, yra neatsakinga sistema ir man labai gaila, kad man teko dalyvauti kuriant šią sistemą. Taip, taip, sako pirmininkas. Mes tikrai dalyvavome rengiant reformą ir turime to nepamiršti. Turime, es, turime nepamiršti, kad mes taip pat esame reformos autoriai. Pone Maginės. Ačiū, pirmininkė. Jeigu pasakysiu, kad pritariu Albertui Desui, galėčiau daugiau ir nekalbėti. Tačiau manau, kad mes esame dalis šio sprendimo, sprendimo, kuris dabar yra didžiulė problema dėl dviejų priežasčių. Pirma, daugiausia buvo galvojama apie pinigus, apie biudžetą, nepakankamai buvo galvojama apie ekologiškų priemonių poveikį. Kaip viena iš darybininkių aš pri, perspėjau apie tą ekologišką sritį, dalis yra per didelė, detalės nėra nedraugiškos ūkininkams, jos yra neįmanomas įvykdyti. Pateiksiu pavyzdį. Ūkininkas atėjo pas mane į biurą šeštadienį, jis turi didelį lauką ir šalia lauko yra keliukas, o šalia jo yra uh, miškelis. Tačiau Airijos valdžia pasakė, kad jis negali E, laikyti ekologišką vietovę ir aš manau, kad jie klysta. Galbūt jūs man šiandien pasakysite, kad yra bendro kažkokio sveiko proto šioje sistemoje. Ja reikėjo atidėti, nes ne viena valstybės narė nėra tam pasirengusi tuo metu, kaip e, e, kviečių kainos, grūdų kainos krenta į dugną, tai nepriimtina. O tai, ko mes e, reikalavome iš jų, tai yra netvari e, ūkininkavimo praktika, nes jiems reikia auginti tris kultūros vietoje dviejų ar vienos. Ekologiškas ūkininkavimas yra naujovė, tačiau tai, kaip mes darome, neduos mums pasiekti rezultatų, kurių norime, nes darome neteisingai. Reikia įtraukti e, aplinkosauginį valdymą į geros, gero ūkininkavimo praktiką, o ne tai kaip dabar. Tai yra audito rūmų svajonė. Jiems teks įdarbinti daugiau žmonių, nes tai yra e, košmaro žmonėms, kurie augina maistą. Balansas visą pusiaus yra neteisingai. Ir aš kėliau ranką ir anksčiau ir įspėjau, kad tai bus negerai. Turėjome sutarti, tačiau turėjome dvi galimybės. Viena buvo pritarti kitų kolegų, Džimo Nikolsono ir kitų raginimams, kad nereikia viso to kišti ūkininkams į gerklę šiemet, reikia lankščiai tai gyvendinti. O kai ateis peržiūros laikas, mes norėsime ženkliai tai peržiūrėti. Mes norime, kad pasiekti aplinkosauginių rezultatų. Tačiau net galime sutikti su situacija, kai ūkininkai yra tiesiog susierzinę e, dėl to matavimo ir kontrolės mechanizmo, kuris jiems primestas, e, tai visą tai yra labai rimta. Ačiū. Bardzo dziękuję. Pan... Ačiū. Dabar ponas Fos. Thank you, uh, Mr. President. Pone Dos. Ačiū, pone pirmininkė. Galiu pasakyti, kad balsavau prieš BŽUP reformą, įspėjau iš pat pradžių, kad ji per daug sudėtinga, kad dėl to tik tai bus didesnės baudos. Ir dabar matome visą tai. Paimkime paskutinis e, skaidrės tris punktus. Jūs sakėte, kad valstybės narėms padėsite, remsite jas įgyvendinant e, BŽUP. Praėjusią savaitę kalbu, kalbėjau su Šiaurės Arijos mokėjimo agentūros atstovu. Jie šiuo metu laukia aiškumo dėl žalinimo, dėl aktyvių ūkininkų reikalavimų, jaunų ūkininkų e, paramos sistemos ir dėl to, kas yra partnerystė. Tų patikslinimų nėra ir tuomet užtrunka e, kažkiek, kol visą tai gyvendinama, o mums e, jau baigėsi labai greitai laikas. Ir kaip sakė Maginės, e, galų gale bus skiriamos baudos, tiesą sakant, mano regionas jau pakankamai tų baudų prisimokėjo praeitie. Dėl žalinimo aš visiškai pritariu kolegoms, kurie, kurie ragina atidėti šios reikalavimus, kalbėjausi su ūkininkais. E, yra visiškas chaosas, trūksta informacijos. Visą tai sustiprina ir blogina tai, kad paskutinių metų skaičiau, kad komisija E, nu, nutraukė paramą už sūrių saugojimą. Tai visiškai nutolę nuo ūkininkų poreikių. Mums reikia greitų pokyčių, reikia daugiau informacijos ūkininkams, nes situacija e, tampa visiškai nebekontroliuojama. Ačiū. Dėkuoju. Ponas Glėzos. Dėkuoju, pirmininkė. Su dideliu susižavėjimu klausiausi prezentacijų ir turiu prisipažinti, kad mane labai nudžiugino tai, kad staiga pamačiau, kad kūriamas yra tikrai žalės rojus mūsų žemės ūkėje. Aš esu iš Lakros. Mes auginame bulves. Ypač daug sėklinių bulvių. Mes taip pat auginame ir citrusinius, tokius, kurių niekur kitur nerasite. Ir mums buvo pasakyta, kad mes turėsime susitaikyti su naujais mūsų kaimiško kraštovaizdžio elementais. Tai yra vėjo jėgainės. Pone Merkelė pagalvojo, kad būtų tikrai Graikija būtų tinkama vieta tokioms e, vėjo jėgainėms statyti. Bet to turime nemažai ir saulės, tai galime ir saulės baterijų parkų statyti. Bet kaip mes rasime vietos visiems, visiems šiems dalykams? Juk tos saulės baterijos užima nepaprastai daug vietos. Ir tam, kad galėtume jas tinkamai instaliuoti, reikės nustoti mums auginti bulves. Dėkuoju. Ponas Jar. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasidalinti vieną pastabėlį. Aš manau, kad mes šio komiteto nariai neturėtume pernelik intensyviai kritikuoti šios reformos, nes mes prie jos prisidėjome ir todėl turime prisimti mums tenkančią atsakomybę. kai aš žvelgiu į naujus e, pasiūlymus, į tai, koks bus mūsų žemės ūkis po reformos, e, e, aš visuomet laikausi nuostatos, kad mes pinigų turime vis mažiau ir mažiau, todėl reikia naudoti juos geriau. Aš visuomet kritiškai vertinau žalinimo priemonės Ir džiaugiausi e, galimybę perkelti kai kurioms valstybės narėms daugiau lėšų iš antrojo ramšio. Klausimas mano būtų toks. Man tikrai būtų labai įdomu išgirsti labai nuoširdžią tos reformos analizę. Man atrodo, kad tuo atveju, jeigu mes pastebėsime, kad kažkas neveikia, nepasiteisina, reikės nedelsinti iš karto keisti tuos dalykus. Man atrodo, kad jūs iš esmės turėtų galvoje, kad turėtume pirmiausia palaukti, kol bus e, įgyvendinta ši reforma, pritaikyta bent jau parak tam tikrą laiką ir pato daryti išvadas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš puikiai suprantu, kad e, mes nemažai turėsime padirbėti, suprantu, ko siekime. Ir komisija parengė savo dokumentą ir matome, kad e, mes dabar turime pagal bendro sprendimo procedūrą dalyvauti priimant sprendimus ir todėl šiandien kila klausimas, kaip mes galėsime prisidėti prie šios reformos įgyvendinimo. Aš suprantu, kad įgyvendinti ją nebus lengva. Tai, kas mane labiausiai neramina, tai yra tai, kad e, be politinių tekstų, ir mes žinome, kad tarybė išsakė savo nuomonę dėl tų tekstų, kaip bus realiai tie politiniai, tos e, politiniai pareiškimai realizuojami, nes svarbu yra taip pat ir pagalvoti apie deleguotus aktus, nes labai dažnai matome, kad deleguotieji aktai ne visuomet atitinka mūsų politinio pobūdžio sprendimus. Aš galiu Jums pateikti du pavyzdžius. Pavyzdžiui, kai mes kalbėjome apie vynogių augintojus. Sprendimas buvo primtas vienoks, o po to pritaikymo priemonės buvo visiškai kitokios. Ir antras e, pavyzdys tai yra teritorijos, kuriuose nedominuoja pievos. Ir mes ilgai kalbėjome, pavyzdžiui, šiuo klausimu ir parlamentas pateikė savo pakeitimus ir mes diskutavome juos su taryba. Ir tuomet buvo pripažinta, kad tais atvejais, kai kalbame apie istorinės pievas, istorinės gamyklas, buvo nuspręsta priimti dėl šių pievų politinį sprendimą dar 2012 metais. Ir šiandien matome, kad e, tos pievos, negalima bus atraukti tų pievų į e, tos hektarus, pagal kurios bus skaičiuojamos išmokos. Ir e, škotai Ir e, švedai iš dalies buvo pasipiktinę dėl to. Jei mes priimame vienokius politinius sprendimus, o po to per deleguotus aktus prastumėme visiškai kitokius uh, realius, prit, realias pritaikymo priemonės, tai gali turėti labai rimt, uh, rimtų padarinių ir skaitant ir mano vidužmio jūros regioną. Sanil. Sanil. Sanil. O, oh, sorry. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju. Pirmiausia, aš norėčiau atsiprašyti, tik neseniai pradėjau dirbti šiame parlamente. Ir kai ką iš jūsų pažįstu, bet dar ne visus. Man yra tekę dalyvauti darybose dėl e, bendrosios žemės ūkio reformos. Dar prieš dešimt metų, kai aš buvau Vengrijos žemės ūkio ministerijos valstybės e, sekretorius. Ir aš prisimenu, kad e, tuomet man tiesiog išmokų sistema buvo labai gerai žinoma. Kaip ir pasakė ponas De Castro, manau, būtų naudinga viską pamatyti bendrame kontekste ir pritaikant ilgalaikę perspektyvą. Praeitie mes turėjome labai konkrečius tikslus ir politiką formavome atsižvelgdami į tuos tikslus. Pirmiausia, buvo siekime užtikrinti deramas, tinkamas ūkininkų pajamas, uh, užtikrinti finansinį e, saugumą. Ir antras tikslas buvo aprūpinti maistu mūsų piliečius. Aš manau, kad šie du tikslai nebedera. Tiesioginės išmokos suteikia ilgalaikę ateities perspektyvą ūkininkams, užtikrina pajamas, e, ilgalaikės pajamas ir e, iš esmės. Iš esmės, e, ta tiesioginių išmokų sistema pasiteisino, ji turėjo teigiamą poveikį ūkininkų pajamoms. Tačiau kartu matome, kad Europoje daugėja žmonių, kurie gyvena skurde, kurie netgi badauja. Aš manau, kad tai yra svarbu. Aš turiu vieną klausimą, kuris man jau labai seniai rūpi, kuris seniai mane neramina. jei mes pabandysime pažvelgti viską vartotojo akimis. Tuomet e, mums kils klausimas, ar apsimoka iš tikrųjų mokėti didelės tiesioginės išmokas ir kartu taikyti labai didelius e, mokesčius maisto produktams. Aš kalbu pirmiausia apie pridėtinės vertės mokestį. Taip, kai kuriuose valstybėse narėse Gal pavėjam tarifas yra labai nedidelis, bet mano šalyje, pavyzdžiui, maisto produktams taikomas pavėjam tarifas yra 27 procentai. Yra dar ir kitų mokesčių. Ir viena vertus su visais ūkininkais ES elgiamasi vienodai, tačiau antra vertus Pažvelkite, maisto produktų kainos e, labai skiriasi valstybėse narėse. Ar situacija yra panaši e, su vaistais? Ar su kitomis e, tokio nuolatinio vartojimo prekėmis? Manau, kad tokiais atvejais, kai kalbame tokios svarbos prekes, reikia taikyti privalomas taisyklės ir reikalauti, kad valstybės narės taikytų šiom uh, maisto produktams mažesnius PVM tarifus, tam, kad um, žmonės tiesiog galėtų nusipirkti maisto. Dėkuoju, ponė Izraelė. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Mes kalbame apie paramą ūkininkams. Manau, kad uh, Mums daugiau rūpi politikam, o ne žmonės. Mes e, planuojame gyveninti šią politiką 2020 metų. Bet pažvelkime, kurgi yra jos e, silpnosios vietos, kur ta politika neveikia. Prisiminkime, pažiūrėjau, ir Natura 2020 e, programą nes e, ta, tos ilgalaikės ganyklos taip pat yra saugomos ir pagal tą programą. Niderlanduose dažnai, dažnai man tenka susitikti su ūkininkais, kurie sako, kad jiems netrodo, kad jie kažkaip, e, kad jiems netrodo, kad viskas daroma yra nusekliai. Nes, pažiūrėjau, keista yra, kad Niderlanduose e, didėja euroskeptiškai nusiteikusių žmonių, juk mes turime bendrą žemės ūkio politiką, kuri yra naudinga, tačiau kažkodėl vis tiek žmonės yra nepatenkinti, reikėtų pasigilinti, kodėl. Ir panašu, kad gyveno šią reformą euroskeptikų bus dar daugiau. Ponas Haitemer, ačiū pirmininkė, dėkoju ir komisijai už pateiktą informaciją. Kolegos jau išsakė nemažai pastabų, svarbių pastabų ir aš jiems pritariu. Aš tiesiog norėčiau pasinaudoti progą ir užduoti jums štai tokį klausimą. Labai įdomu būtų sužinoti, kaip šią reformą vertina skirtingos valstybės narės. Mūsų komitete dirba įvairių valstybių narių atstovai. Ir komisija be abejo privalo užtikrinti, kad netakant vieno korpalio politikos vis tiek būtų uh, užtikrintos vienodos sąlygos ūkininkauti visiems. Bet juk kartais žmonės nesugeba pasinaudoti kokiamis nors paramos priemonėmis vien dėl to, kad jos yra pernelik sudėtingos. Mums yra žinomi tokie pavyzdžiai. Pavyzdžiui, sūrių dydžių reglamentavimas tikrai sukėlė daug problemų. Ir jeigu yra nustatomas kažkokios papildomos sąlygos išmokoms gauti, tuomet visa sistema tampa labai sudėtingai. Ir ponė Maginės jau kėlė tą klausimą, ar protinga yra pradėti e, taikyti žalinimo priemonės nuo 2015 metų. Aš manau, kad daug ką žmonėms reikės paaiškinti apie šią reformą ir apie naująją žemės ūkio politiką, nes kitaip žmonės nežinos, ką reikėtų sėti savo laukuose, ką reikėtų auginti kitais metais. Gali būti taip pat, kad ūkininkai bus skatinami auginti tam tikras kultūras, nors to gal ir nebuvo siekiama, kuriant šią reformą. Net jeigu žmonės ir supras visas taisyklės, viską darys e, e, teisingai, vis tiek gali būti, kad jie bus nubausti kada nors, kad dėl to, kad e, audito rūmo auditorius aptiks kokiu nors klaidų. Ir galiausiai kentės ūkininkai, nes jie turės aiškintis. Ir manau, kad pirmasis ramstis turėtų būti stipresnis. Dėkuoju, ponas Ropė. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos <clears throat> atstovams. E, aš esu naujas parlamento narys, bet e, dešimt metų dirbau nacionalinėje priežiūros komisijoje ir visą tą laiką kaip savivaldybės vadovas e, faktiškai įgyvendinau organizavau savo teritorijoje šitų taisyklių laikymąsi ir žinau dabartinės tvarkos teigiamas ir neigiamas puses ir manau labai gerai kad ieškoma išeičių kaip pagerinti patobulinti veikiančias sistemas bet labai svarbu kad e, ta sistema iš tikrųjų būtų patobulinta o ne e, sakykime dirbtinai subiurokratinta ką mes kartais e, matome gyvenime ir iš tikrųjų reiktų labai aiškiai ir garsiai pasakyti kokių tikslų mes siekiam su šita nauja sistema ir ar iš tikrųjų įgyvendinę mes pasieksim tų tikslų. tai manau labai svarbu e, kompleksiniai dalykai nes ūkininkas paprastai e, užsiima ne tuo auginti ko kažkas tai nori bet kas daugiausiai jam apsimoka ar tai grūdus ar tai gyvulius ar tai pieną ar tai mėsą ar tai dar kažką tai ir iš tikrųjų mes reglamentuodami turime labai atsargiai žiūrėti kad e, iš tikrųjų tas patirtas nuostolis jam bus kompensuoti tie nuostoliai kitaip e, e, mes e, iki pietų kalbėjom atsiskaitimo grandinė jeigu neveiks atsiskaitimo grandinė tai žinoma žmonės mesis tik į tą produkciją kuri duoda pelną o ne nuostolį ir labai svarbu kaip ta nauja sistema veiks krizių atveju iš tikrųjų va dabar rusijos krizės atveju kaip pavyzdys ar suveiks šita nauja sistema ar padės tiem svyravimam išlyginimam ir taip toliau ar ta nauja sistema sustabdys emigraciją europos sąjungos viduje ar iš tikrųjų jau e, šita įgyvendinus šitą naują sistemą e, europos sąjungos valstybės ūkininkai daugmaž bus visi konkurencingi ir daugmaž sąlygos bus visiems panašios. ačiū. Bardzo dziękuję pan poseł Karty. Thank you. Kartu. Ačiū pirmininkė. Dėkoju komisijai už pasisakymus. Aš Nežinau, ar buvo tos skaidrės mums atsiųstos elektroniniu paštu, gal būtų galima paprašyti, kad jos būtų atsiųstos po posėdžio tada. Um, tikiuosi, kad e, komisija įsiklausys į mūsų pastabas. Man atrodo, tikrai yra e, realus pavojus, kad jei nebus imtasi veiksmų, tai tie pozityvus elementai, kurie yra žaup, bus e, užgošti tų blogų patirčių, kurias yra sukaupę ūkininkai vertinant pateiktus pasiūlymus dėl galimo žalinimo elemento atidėjimo, aš norėčiau paprašyti paaiškinimų, um, ką reikėtų padaryti tą linkmę. Uh, man atrodo, akivaizdu, kad jau dabar visi mm, laukia tos peržiūros, vertinimo ir aš noriu paklausti iš komisijos požiūrio taško, ar tai tikrai bus uh, tikras visos gyvenamos politikos įvertinimas, e, tikra analizė, ar tai bus tik tai tokia bendro pobūdžio žalga. Ir aš norėčiau ypač atkreipti dėmesį į tą visą biurokratiją, su kuria e, žmonės susiduria beveik kas porą metų ir ypač dabar visi labai garsiai kalba apie tai, kad reikia spręsti tą didžiulę biurokratinę naštą. Uh, Mm, kuri primetama ypač ūkininkams. Aš žinau, kad smulkus ūkininkai, šeimos ūkiai m, mm, turi užpilti praktiškai tiek pat popierių, kiek, um, kiek ir e, didelė stambi tarptautinė vaistų kompanija. Uh, Tai man atrodo, kad e, reikia visą tai sutvarkyti, reikia spręsti to, tos biurokratinius dalykus. Ir dar vienas dalykas, ką, ką reikia spręsti, tai mm, kas yra vis labiau tokia pilkoji zona, um, tai yra ta atsakomybė tarp valstybių narių ir komisijos, kad nebeaišku ta riba yra. Um, Pane Maginis apie tai kalbėjo. Uh, apie atsakomybių delegavimo valstybėms narėms. Bet man atrodo, čia jokių šešėlinių zonų negali būti. Turi būti viskas visiškai aišku ir ūkininkams, ir, ir turi būti visiškai aišku, ar už kažkurį darbą atsakinga valstybė darė, ar komisija. Ačiū. Proszę Państwa, jestem w trudnej sytuacji, bo nie ograniczałem wystąpień. Dabar mes atsidūrėme pakankamai sėtingoje situacijoje, kadangi pirmų kalbėtojų pasisakymų laiko aš neribau, bet vis tik tai dabar jūsų visų prašyčiau um, nekartoti jau to, kas buvo pasakyta, nekartoti ir išsakytos kritikos. E, juk rinkėjai irgi mūsų klausosi. Luozo. Oui, monsieur le président, merci. Ačiū pirmininkė. E, noriu patikslinti, kad aš pats esu ūkininkas iš Prancūzijos, taigi mane irgi tiesiogiai paliečia tą politiką. Aš esu iš Sanspro regiono, um, kur jis užaugina daugiausia grūdų mūsų šalyje. Taigi aš noriu pasakyti, kad visi labai nerimauja, kalbama apie tiesiognės išmokas. Uh, ir apie jų siejimą su sąlygomis mm, dėl naudojamų plotų ir taip toliau. Dabar, jeigu žiūrėtumėm privalomus mokėjimus, visos tos kvotos, kurios primetamos sistema, aš sakyčiau, tiesiog totalitarizmas baisus, nes yra labai daug kontrolės, reikalavimų, griežtų taisyklių. Kur tas supaprasinimas, administracinės naštos mažinimas, apie ką vis kalbama? Aš labai trumpai noriu priminti, kad mm, Prancūzija e, paskutinius du dešimtmečius moka milijardus eurų už ES projektą ir uh, Aš noriu pakelti, iškelti tokį klausimą, kiek dar toliau Prancūzija turi mokėti, kiek dar mokės už tai. Mes žinome, kad viskas mm, kainos mažėja, Rusijos embargas ir taip toliau, katastrofiška situacija. O, o ES kuo gina mus, kuo ta Europa gina mus, tai yra prancūzijos ūkininkus. Uh, Iš esmės, prancūzijos ūkininkai yra tiesiog žlugdomi. Ir noriu tiesiog paklausti, kiek dar prancūzijos ūkininkai bus tokioje situacijoje? Proszę Państwa, no, na Boga, WPR zrujnowało rolników francuskich myślę, że bendra žemės ūkio politika paliečia ne vien tik tai prancūzijos ūkininkus, Ir ji turi ginti ne vien tik tai prancūzijos ūkininkus, čia gal jau per griežtai tai pasakyta, išpūstai viskas pasakyta. Europos Sąjunga yra sukurta mums visiems ir visi gauna naudos ir mokslo tyrimai ir taip toliau. Tai manau, kad reikėtų objektyviau kalbėti, nereikėtų Europos Sąjungą e, apibūdinti būtent taip, kaip jūs kalbėjote. Mm, reikia pasverti kritiką mes visi kalbame apie cukros kvotų, pieno kvotų atsisakymą. Aišku, tai paliečia mus visus. Taigi aš prašyčiau pamatuoti savo kritiką. Aš dirbu Europos parlamente per dešimt metų ir tikrai prisimu atsakomybę, kuri tenka man, bet man atrodo, mes turime būti ir objektyvus. iz Hrvatske željela bih skrenuti pažnju na status malih poljoprivrednih. Ačiū. Aš iš Kroatijos ir noriu atkreipti jūsų dėmesį į uh, mažus ūkius, šeimos ūkius. Uh, E, bendro žemės ūkio politikos kontekste būtent e, mažai dėmesio yra skiriama mažiems šeimos ūkiams. Ir e, daugiausia dėmesio yra skirta konkurencingumui. Tačiau mm, reikia nepamiršti kiekvieno ūkio specifikos ir, ir, ir savybių. Ir Man atrodo, kad tai yra būtent tas trūkumas bendro žemės ūkio politikos, kad yra pamirštami maži šeimos ūkiai, tie, kas gyvena kaimiškose vietovėse. Bet juk yra tiek daug žmonių, kurie visą gyvenimą praleido tose mažose šeimos ūkiuose ir dabar jiems tarsi nebelieka vietos uh, jie išstumiami į žemės ūkio, jie turi užsiimti kitą veiklą. Man atrodo, kad privalu yra padėti tokiems ūkiams, reikia jiems skirti paramą, jiems juos reikia finansuoti ir per tiesioginės išmokas būtent tos smulkius ūkius, kad būtų galima išlauk, ir, išsaugoti įvairovę mm, ir, ir biologinę įvairovę. Ir Man atrodo, kad jeigu bendra žemės ūkio politika gyvenama tik tai taip kaip dabar, tai mūsų kaimiškos vietovės tiesiog ištušti ties ir, ne, ir mūsų vartotojai nebeturės galimybės vartoti šviežius uh, vietinius produktus. Oui, Ferendu. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau priminti jums esminius dalykus. Prancūzija yra ne vien tik tai mm, Europos, projekt, Europos Sąjungos projekto dalis nuo pat pradžių, bet Prancūzija mm, yra antra pagal dydį šalis vertinant įnašus į Europos Sąjungą. Ir iš tikrųjų, prancūzų ūkininkai yra labiausiai paliečiami, neigiamai paliečiami visų tų bendros žemės tokio politikos nuostatų, bet to reikia prisiminti ir transatlantinius santykius. Jūsų iš jūsų abiejų pasisakymų, manau, kad mūsų mokesčių mokėtai vis tik tai suprato, kad visos problemos yra iš ES kilančios. Tai kaip visą tai dar kitą savaitę, kai mes kalbėsime su naujaisiais komisarais, dar griežčiau mes visą savo poziciją išsakysime. Iš tikrųjų, viskas yra orientuota tik tai į m, mm, laisvą priekybą, ypač paminėčiau kvotų čia elementą, bet viskas yra primetama, tai yra privalomos sąlygos, bet šiandien klausimas yra toks, kaip komisija uh, ką komisija darys, pavyzdžiui, krizės atveju, jeigu, ar bus garantuotos bent minimalios pajamos, galvojant apie paramą mūsų augintojams. Ir aš jums galiu pasakyti, pirmininkė, gerbėmi komisijos atstovai, labai svarbu, kad valstybės narės pačios galėtų reguliuoti savo finansinės rinkas ir kad galėtų padėti savo ūkininkams. Tak, z tą drugą część, ta częścią pewnie się zgadzam, rzeczywiście. Ačiū, aš galiu sutikti su tuo, ką Jūs pasakėte savo pasisakymo antroje dalyje. Tai yra svarbus klausimai. Panas Hozinas. Ačiū, pirmininkė. Porą žodžių. Tie, kas dirbo su bendro žemės ūkio politikos reforma, uh, Jie kalbėjo apie daugumą Europos parlamente, APP, socialistą, aš nežinau, kur panas Dės dabar yra. Dabar jie visi sako, tai nesusijęs su mumis. Ne, atsiprašau, bet tikrai negali atsikratyti tokiu būdu politinės atsakomybės Aišku, viskas yra sudėtinga, aišku, buvo tūkstančių tūkstančiai pakeitimų, kuriuos pateikė parlamentas ir tikrai tai gyvenimo nepalengvino, bet negalima taip atsikratyti tos atsakomybės ir, ir, ir jeigu paklausite ūkininkų, ar sistema sudėtinga, pasakys taip. Uh, Jeigu pasakysite, duokite savo sąskaitos numerį, mes jums tiesiog pervesime pinigus ir metų pabaigoje patikrinsime ir viskas gerai, tai tikrai mm, tokia sistema nebus įmanoma. Aišku, kad reikia kontrolės, e, reikia, kad užduodamus pinigus kažkas ir sugrįžtų, tai toks buvo susitarimas. Taip, turime žalinimo elementą, taip, ir, ir žmonės to džiaugiasi. Aš mm, nenoriu komisijos vaizduoti tokiom blogom spalvom kaip ponas Des. Ar prieš reformą ar daug kas dar tikėjo, kad išsaugosime e, e, žemės ūkio politikai skirtą biudžetą? Uh, bet vis tik tai įvyko dėrybos ir sugebėjome veikdami iš vienų pasiekti gero rezultato. Tai, man atrodo, reikia paminėti tuos gerus dalykus ir dėl finansavimo. E, prisiminkime visos diskusijas per šios penkerius metus ir, ir dabar, ką mes turime padaryti, tai turime pažvelgti į ateitį, turime galvoti, kaip e, galbūt galėtumėm e, skatinti kitokio tipo ūkininkavimą, ypač galvojant apie pirmą ramstį. Uh, Aš nežinau, ar tikrai e, verta leistis į tokius dalykus, kaip čia tik ką girdėjome, kaip bus su tiesioginėmis išmokomis. Visi sako, viskas yra blogai, reforma labai bloga, bet man atrodo, kad reikėtų žengti žingsnį į šoną ir pažvelgti į visą tai um, kitomis akimis, nes iš priešingų atveju tik tai skatinsite euroskeptiškas nuotaikas. Slova. Ačiū už tokius subalansuotus žodžius. Remoj. Ah, ha ah, detto moi? Ah, ok. Grazie signor Presidente. Allora, eh, io vorrei dire una cosa. Finora una gran parte Ačiū pirmininkė. Daug paramos ir ūkininkams, Sardinijai, pavyzdžiui, Italijoje, iš kur aš esu, galiu pasakyti, kad sistema yra palikta atvira tiems žmonėms, kurie moka gerai pasinaudoti taisyklėmis, e, gerai moka pasinaudoti sistemą. Uh, ir visi patarėjai, konsultantai sukuria labai palankęs sąlygas tam regioninių, nacionalinių lygmenių. Viskas išplečiama į labai didžiulį mastą. Aišku, kad kuo sistema sudėtingesnė, tuo joje lieka daugiau galimybių ją pasinaudoti. Aš galvoju, ar jūs įvertinote tokią situaciją, ar jūs turite sistemų, kurios leistų užkirsti kelią tokiems dalykams. Mas būda. Nu, Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai. Saliamonas sakė, kad visi teisūs, tai Aš galiu pasakyti, kad tokios diskusijos yra labai reikalingos. Mes juk atstovaujame savo rinkėjus, žmonės, kurie, pas, kai mes grįžtame namo, ateina, mums papasakoja apie situaciją. Pavyzdžiui, dėl žaldimo priemonių. Turiu pasakyti, kad dėje mm, čia situacija yra labai sudėtinga. Aš galiu pasakyti, kad pats esu visiškai pasimetęs, kai eina kalba apie sistemos detalės. Uh, tikrai labai sudėtinga tas priemonės įgyvendinti. Mm, ūkininkams grėsia baudos, kurios, kurių sumos daug didesnės nei ta parama, kurią jie gauna iš komisijos. Kaip ponė Maginės pasakė, mes galime prisidėti prie sprendimų e, radimo. Taip, tikrai Mm, reformos buvo tikrai esminės, bet noriu Jums pasakyti, kad yra didžiulis atotrukis tarp tiesioginių išmokų skirtingose valstybėse narėse, palyginti vakarų ir rytų valstybės. Ir visi skundžiasi, aišku, dėl pinigų, visiems tų pinigų reikia, visi sako, kad jie norėtų gauti daugiau pinigų. Aš norėčiau paprašyti komisijos paspartinti e, tų išmokų vienodinimo procesus, kad tos išmokos būtų vienodos e, tiek rytuose, tiek varuose. Kitaip e, konkurencija bus tikrai nesažininka, o mes to nenorime. Poslavginių. Ačiū pirmininkė, kad leidote pakalbėti apie tos reformos naudą ir nenaudą. Noriu priminti tiems, kurie čia buvo praėjusią kadenciją ir kurie dabar e, burba, kad aš patikiau dešimt pakeitimų, kad deleguotojų aktų nebeliktų, tačiau aš nesusilaukiau jokios paramos. Aš daviau jums e, ranką, tačiau jūs to nepasinaudojote. Dabar galite burbėti. E, klausiausi čia kelių parlamentarų, vieno iš Graikijos, kur sakė, saulės daug Graikijoje ir E, saulės tų baterijų ten daug. Britanijoje irgi nemažai tų baterijų, nors e, saulės nėra labai daug. Noriu e, kalbėti apie tas saulės baterijas. Kai kuriais atvejais tos baterijos užima 100 hektarų. Ar mokėjimai tokiams, tokiems laukams mokami ar ne? Kartais sakoma taip, kartais ne. Mums reikia aiškios nuomonės dėl to. Antra, klausiausi Vengrijos parlamentaro čia man sėdžiu iš dešinės, kuris sako, kad jo šalyje 27 procentai PVM e, maisto produktams taikomas. Ar aš nenustepčiau, kad Vengrijos žmonės alkani? Tačiau tai yra įspėjimas taip pat ir kitiems parlamentarams, nes jeigu PVM maisto produktams vyriausybė uždės, niekada jo po to jau nebesumažins. Ačiū. Labai ačiū. Ponas Bogovičius užbaigs šią diskusiją. Tai yra klausimus, kurie pavirto ilgą diskusiją. Ačiū šią galimybę, pirmininkė. Norėčiau pagirti šią bendrą žemės ūkio politiką dėl paramos jauniems ūkininkams. Man atrodo, kad reikia tam daugiau skirti dėmesio ateityje, tačiau dabar aš tik pritariu šiam paramos elementui. Aš esu iš Slovenijos. Slovenijoje yra mažiau negu 900 kvadratinių metrų dirbamos žemės vienam gyventojui. Nežinau, kad reikia, kad daug daugiau tos žemės e, vienam gyventojui, kad būtų galima išsilaikyti. ir mes manome, kad žalinimo elementas dirbamos žemės pavertimas e, ganyklomis ar kitokia specialia, specialiomis e, teritorijomis yra mūsų neraminantis dalykas. Ankstesnės e, reformos turėjo poveikį ūkininkams aišku ir e, blogai, e, kai dėl biurokratinių kliučių reikia gražinti po to paramą. Man atrodo, kad žalimas yra labai biurokratiškas procesas ir tai labai sunku prižiūrėti įgyvendinimą. Reikėtų šį aspektą supaprastinti, kaip galima daugiau. Labai ačiū, ponios ir ponai. Na, baigiame pirmą klausimų raundą. Nu, klausimų dėl pirmojo pristatymo. Gal galėtume išklausyti labai trumpą atsakymą į šios klausimus. Žinoma, neįmanoma detaliai viską atsakyti. Aš įsivaizduoju, kad e, po kito pranešimo galbūt nebus tiek daug klausimų. Tuomet e, klausimų trukmę ribosime vieną minutę. Na, o dabar direktorių prašau trumpai atsakyti į tuos klausimus ir iškeltas problemas. Dėkuoju, panė pirmininkė, kaip jūs ir pasakėte, aš stengsiuosi kalbėti trumpai ir Pirmiausia, aš pasisengsiu sakyti į pagrindinius klausimus, reaguoti į pagrindinės pastabas. Dėkoju e, nariams už jų domėjimąsi žemės ūkio politiką ir ypatingai jų domėjimąsi nauja sistema, kuri pradės galioti nuo kitų metų. Ir pirmiausia, norėčiau atsakyti į pirmąjį klausimą, tai, tai tas klausimas kartojosi tai ir Tai yra tai, kad iš esmės ši sistema yra sudėtinga ir ją reikia supaprastinti. Taip, mes e, suprantame e, visus nuogastavimus dėl to, kad nebus lengva tinkamai pritaikyti šią naują bendrą žemės ūkio politiką. E, Mes stengiamės supaprastinti kai ką ir, pažiūrėjau, tikrai, tikrai geri nauji dalykai skirti nauji jauniems ūkininkams dėl kompleksinės paramos susijimo, bet yra ir kitų dalykų. Ir iš tikrųjų pirmąjį ramstį gyvendyti nebus lengva, nei, e, nebus lengva nei mums, nei jums, nei ūkininkams, nei valstybėms narėjams ir mes stengiamės e, dirbti ir dirbame jau labai intensyviai e, kelias mėnesius tam, kad viskas bu, tink, visi tinkamai galėtume pasiruošti, tinkamai gyvendinti šią reformą ir mes turime teisės aktus, kurie yra gal sudėtingesni nei tie, kuriuos turėjome anksčiau, bet uh, mes norime, kad mūsų politika būtų veiksmingesnė, kad ji būtų kryptingesnė, kad būtų žalingesnė, kad ji labiau atitiktų mūsų reikmes, ypač reikmes žemės ūkio sektorėje. Mes norime geriau atsižvelgti į e, žemės ūkio sektorio, sektorio e, gebėjimus ir jo įtaką jo, e, aplinko, aplink, aplinkai. Ir mes norime, kad valstybės narės turėtų daugiau lankstumo. 28 valstybės narės dabar yra Europos Sąjungoje ir mes norime, kad valstybės narės narės galėt, turėtų daugiau manevro laisvės, kad galėtų atitinkamai pritaikyti tas priemonės prie savo ūkininkų ypatumų. Bet uh, Mes girdėjome, kad, kai vyko diskusijos, kad visi norėjo, kad politika būtų lankstesnė, žalesnė, kad daugiau galėtų daryti valstybės narės, bet tai kartu reiškia, kad pas, pati sistema turės būti gal kiek ir sudėtingesnė. Ir mes siekiame tinkamos pusiausvėros tarp šios naujos politikos tai ir to, kaip galima būtų pasiekti jos už uh, tikslus. Ir uh, tarp. Uh, tų lėšų, kurias mes turime. Ir kartu nenorime didinti administracinės ir finansinės naštos, kuri gali tekti valstybės narėms ir ūkininkams. Ir Jūs vaidinat svarbų vaidmenį gyvendinant šį naują reformą ir mes visi kartu dirbsime ir mes rengiame įvairius seminarus, daug bendraujame su valstybėmis narėmis, atsakome įvairius klausimus ir bendradarbiaujame ir, ir su nacionalinėmis institucijomis, ir su regioniniais veikėjais, tam, kad galima būtų tinkamai gyvendinti šią politiką, ypač jos pirmąjį ramsti. Ir Aš galiu Jums patikti Airijos e, pavyzdį e, ir Šiaurės Airijai tai yra takytina. Tai yra ir šalis, ir regionas, kuriame mes lankėmės jau du kartus. Uh, E, ir ketiname dar kartą tenai nuvykti tam, kad susitiktume su nacionalinės valdžios ir regioninės valdžios atstovais tam, kad paaiškintume jiems, kaip galima būtų geriau prisitaikyti prie šios naujos tiesioginių išmokų sistemos. Taip pat bus surinktas ir seminaras dviejų dienų, kuriame bus siekiama dar kartą geriau išaiškinti visas naujas nuostatas, paaiškinti, kaip jos bus, e, turi būti taikomos. Uh, kaip, vyks, kaip bus takoma integruoto kontrolės ir valdymo sistema. Taigi mes dirbame labai intensyviai generalinėme direktorate skirtame žemės ūkimi sukūrėme net atskirą tarnybą, kuri rūpinasi visais šiais dalykais. Ir be abejo, po to, kai pradė, šis sistema pradės veikti, uh, tai yra 2015 metų pabaigoje ar 2016 metų pradžioje mes galėsime jau gauti pirmuosius rezultatus, galėsime juos įvertinti, galėsime suvokti, kokie yra tie pirmieji rezultatai ir ką reikėtų, tuomet sužinosime, ką reikėtų pakoreguoti. Ir turiu pasakyti, kad skirtingai nuo to, kas jau gal buvo pasakyta anksčiau, tas tiesioginių išmokų žalinimas. Ir to žalinimo vertinimas vyks labai labai rimtai mūsų tarnybose. Dar vienas dalykas, apie kurį noriu pasakyti, kai ką, tai yra žalimo priemonės pagal, pagal pirmąjį ramstį ir kaip jos bus uh, E, mokamos išmokos iki 2016 metų. Mes turime keturis reglamentus ir praktiškai yra neįmanoma atidėti žalimą e, dar e, vieneriems metams. Tai yra praktiškai neįmanoma, nes ir LAJAX sistema, ir kontrolės sistemos yra, yra sukurtos taip, kad jos, atsi, kad sukurtos taip, kad būtų atsižvelgta į tai, kad visos to, tos e, naujos sistemos elementai bus laipsniškai dėgiami. Ir e, mes galvojame apie taip, kaip galima būtų geriau subalansuoti tos sistemos valdymo e, ir kontrolės elementus. Taigi atidėti vieneriems metams žalinimą tikrai būtų neįmanoma parama šeimos ūkiams, jauniems ūkininkams, parama, kurie yra skiriama už ilgalaikės daugiametės pievas ir ganyklas Viduržymio jūros regione. Visi šie dalykai, šie dalykai yra jau reformoje numatyti, nes šeimos ūkiai yra viso mūsų žemės ūkio pagrindas. Ir mes stengiamės, kurdami šią reformą, atsižvelgti ir šeimos ūkius, ir jaunus ūkininkus, jų reikmes, ir atitinkamai kūrėme ir pirmą, ir antrą ramstį. ramstį. Ir uh, pagrindiniuose reglamentuose ir deleguotuose aktuose yra numatytas konkrečios aiškios nuostatos, kurios e, bus taikomas be kita ko ir viduržymio jūros regiono ganykloms. Štai tiek, ponė pirmininkė, apie pagrindinius man užduotus klausimus. Dėkoju. Labai ačiū, ponė direktoriau, ponios ir ponai. Dabar galime perėti prie kito pristatymo e, bendra rinkos organizacija. Čia ponas Stailenas, direktorius Verstailenas, e, turi 10 minučių. Ir dabar galiu pasakyti Jums, kad klausimai ir atsakymai toliau sekantis bus ribojami po vieną minutę kiekvienam. Per tokius klausimus. Žinome, kad paskirtasis e, komisijos narys taip pat domisi šio klausimu, šio, šio, šio seminaru. Ir tai bus mums taip pat geras pas, pasirengimas klausimams su paskirtoju komisijos nariu. Taigi, jeigu direktorius Verstailenas pasirengęs, prašau jums žodis ir aš bandysiu labiau disciplinuoti visus e, kalbančiuosius po to. Ačiū, ponia pirmininkė. Pabandysiu greitai pateikti savo pristatymą. Norėčiau pradėti nuo kelių e, skaidrių, kurios svarbios rinkos kontekste. Ir kalbant apie mūsų konkurencingumo poziciją po 30 reformų metų. Pradėsiu nuo skaidrės skirtos kukurūzų ir kviečių kainoms. Jūs matote, kad kainos ES čia rodomos ir jungtinėse valstijose. Ir matome, kad e, kainų, kainos praktiškai visiškai yra suartėjusios, tai yra mūsų kviečių kainos yra panašios nes kainas, o tai yra svarbu ir gyvulių augintojų kontekste, kad jie galėtų nusipirkti e, grūdinių kultūrų grūdų už panašias kainas kaip ir kitur pasaulyje. Reikia suprasti, kad ES apie 65 procentus grūdų yra e, sušeriami gyvuliams. Tai yra labai svarbus galvijų auginimo šaltinis. Ši e, konkurencinė pozicija yra panaši ir mūsų eksporte. Matome, mūsų, mes esame grinėje eksportuotojai, eksportuojant kviečius, kitus grūdus. Tai rodo kad esame konkurencingi. Visas šis eksportas e, vyksta be jokių eksporto e, paramos lėšų. Panašus vaizdas ir su kitų produktų pienu. Čia matome kainų kitimą nuo 2000 metų. Apačioje matome pasaulinę kainą. Žalia linija yra Europos e, kainos, o mėlyna linija yra ta saugumo linija, tai yra kuomet būtų kišamasi. Ir matome pokyčius nuo 9 metų, kuomet įvyko krizė pieno sektorijoje, kuomet kaina labai buvo maža. Tačiau matome pasaulinę kainą, 9 metais buvo daug mažesnė vis tiek negu mūsų kaina. Taigi dėl mūsų intervencijų sistemos, kurią pradė, panaudojame 9 metais, matome, kad kaina iš karto pradėjo aukti. Taigi, krizė buvo veiksmingai valdoma 9 metais. Kas yra labai svarbu, matome, kad pieno kaina suartėjo su pasaulinėmis kainomis visiškai. Ir pavyzdžiui, Liepos e, mėnesio 373 eurai už toną yra diena aukšta kaina palyginti su praeitimi. Taigi pieno sektorius nuo 9 metų krizės e, atsigavo. Kas svarbu, kalbant apie konkurencingumo poziciją, yra tai, kad mes eksportuojame 11-12 mūsų pieno procentų, aišku, per įvairius produktus, e, sūrį, miltelius, sviestą. Ir šiame kontekste yra svarbu tai, kad vidaus rinkos balansas pieno balansas labai daug priklauso nuo mūsų eksporto rezultatų. Mums reikia parduoti pieną ir pieno produktus į pasaulinę rinką, kad sukurtume e, vidaus rinkos balansą. Jeigu ne, tuomet turėtume mažinti pieno gamybą. Turiu panašių grafikų ir kitiems aspektams, tai yra jautienai. Čia matome nuo 2010 metų nuo grinojo importuotoją pavirtome grino eksportuotojumi. Jeigu pažvelgsime į keulieną, mes esame didžiulis e, grinasis eksportuotojas, taigi esame konkurencingi šioje srityje. Paukštiena, čia panašus vaizdas, e, grinasis eksportas, kiaušiniai tas pats, vyno prekybos balansas labai pozityvus, e, alyvų aliejus, taip pat mes esame didžiausias pasaulio eksportuotojas, Taigi, ką čia norėčiau pabrėžti? Po visų šių reformų metų pasakėme konkurencingą poziciją, kuri yra gana gera. Ir tai yra labai svarbu ir globalizacijos kontekste, kuomet sienos yra atviros ir kad išlaikytume tą gyvybingą žemės ūkio gamybą, labai svarbu išlikti konkurencingiems. Gerai. Dabar jeigu įvertinsime šią situaciją visą, mes esame konkurencingi daugelį rinkų. Esame taip pat didelis ir importuotojas žemės ūkio produktų, tačiau esame labai didelis ir eksportuotojas. Kas dar vyksta žemės ūkio rinkose? dėl tolesnės integracijos su pasaulinėmis rinkomis mes susidurėme su didesniu kainų kintimamu. Anksčiau turėdami uždarą rinką mes ją kontroliavome, tačiau esant atviroms sienoms mes importuojame ir tam tikrą kintamumo dar iš pasaulinių rinkų. Tačiau dėl didžiulių gamybos pajėgumų mes prisėdame prie to pasaulio rinkos stabilizavimo. Taip pat Aišku, vyksta problemų rinkos, rinkose, pavyzdžiui, dėl Rusijos embargo ar lygų ar netinkamo oro. Kaip buvo minėta, baig, baigsime taikyti e, pieno kainas, 17 metais e, cukraus kvotas. Mes nenumatome didžiulių šokų dėl tų kvotų taikymo pabaigos Toliau naujas reglamentas bendro rinko organizavimo. Kaip e, ponas Kleva jau sakė, jis numato efektyvų saugumo tinklą. E, rodžiau jums, kokia buvo situacija 9 metais. Pieno rinkoje. E, naujasis reglamentas, kurį parengėme kartu su jumis, sukuria stabilesnę teisinę situaciją kovojant su krizinėmis situacijomis. Su, parengėme krizinį rezervą, tai yra 400 milijonų pagal 2011 metų kainas. Antras svarbi pastanga pagal bendrą rinkų organizavimą, e, tai yra raginimas, e, skatinimas gamintojus bendradarbiauti, padidinti jų darybinės galės. Matome kad konsoliduojamas e, žemesniuose sektoriuose ir norime, kad e, ūkininkai burtųsi į profesinės organizacijas ir e, siektų, kad ten, kur yra kainų sukretimai, kad kainų perdavimas ūkininkams, perdirbėjams ir mažmenininkams gerėtų. Turime paramos sistemas tam tikriems sektoriams, pavyzdžiui, vaisiams, daržovėms, vynui, aliejui, bitininkystai. Ir turime specialias programas e, tiekiant e, daržovės ir vaisius mokykloms. E, neseniai pasintėme pasiūlymų jums, kaip pagerinti sinergiją tarp pieno sistemos ir vaisių sistemos. Taip pat e, svarbus elementas yra marketingo standartų žemės ūkio produktams gerinimo. Taigi mes šios standartus e, visą laiką e, keičiame, remdamėsi vartotojų poreikiais. Svarbus elementas, kurį netrukus aptarinėsime, tai yra kilmės ženklinimas. Visoms šioms rinkoms priemonėms turime 2,7 e, milijardo eurų biudžetą, tai gana mažai palyginti su tiesioginėmis išmokomis. Iš tų 2,7 milijardo eurų 1 milijardas skirtas e, vaisių ir daržovių sektoriaus programams, o dar dalis e, yra paramos sistemoms, kurias minėjau vyno ir kitoms. Dabar, jeigu pa, pa, paimsime Rusijos embargo pavyzdį, turime tą naują teisinį pagrindą, 219 straipsnį, kur mums reik, re, leidžia imtis skubių priemonių. Na, krizės kontekste šis Rusijos embargas yra vertinamas kaip krizė. Todėl e, labiausiai gendantiems e, produktams ėmėmės e, netidėliotinių veiksmų, veiksmų, kad pagerintume atskirų E, ūkininkų ar e, organizacijų e, padėtį, išimant iš tuos produktus iš rinkos, tuomet mes teikiame didesnę paramą, išimant iš rinkoms ir laisvai išdalinant tuos produktus, o ne juos sunaikinant. Pirmoji priemonė buvo taikoma vaisiams daržovėms, greitai buvo išnaudota, nes ten buvo numatyta finansinė riba. Turėjome sustabdyti ją, nes buvo taikom, teikiama per daug e, prašymų, ypač iš kai kurių valstybių narių. Dabar mes rengėme antrąją priemonę vaisiams ir daržovėms, kuri bus tikslingesnė ir atsigrės, atsižvelgs į eksportuotą į Rusiją kiekį. Tačiau iš esmės tai bus tie patys veiksmai, kaip ir išmantė iš rinkos pieno sektorių, kuris e, taip pat patyrė Rusijos embargo poveikį. Mes e, numatėme saugojimo sistemą kai kuriems sūriams, kurią turėjom sustabdyti šyrit, nes čia taip pat gauna e, pranešimų apie sūrius, kurie viršijo tas ribas, kurias buvo galima pateisinti eksporto kiekiais. Turėjome šią priemonę sustabdyti šį rytį ir matysime, kiek ją vėl galima bus pratesti, naudojant ją tikslingiau. Pieno sektoriuje ne tik e, taikėme sūrio saugojimo sistemą, taip pat ir sviesto ir nugrėto pieno miltelių. Ir trečia, mes pratesėme viešų intervencijų pieno ir e, nugriepto pieno miltelių supirkimui iki 14 metų pabaigos. Paprastai ši sistema baigiama taikyti rūpiučio pabaigoje, tačiau mes šį laikotarpį prailginome. Na, iš mano pasisakomo matote, kad tos nuostatos dėl krizės veikia, tačiau mes taip pat ir gauname papildomos patirties, kaip jas įgyvendinti. Kitas svarbus rinkos organizavimo aspektas yra teis, konkur, kon, konkurencijos teisė. Svarbiausias starties principas yra, kad kon, konkurencijos e, nuostatos taikomas ir žemės ūkėje, nebent nustatyta kitaip. Ir čia turime išimčių. Tai yra klasikinės išimties e, ūkininkų susitarimams E, kooperatyvų atvejais ir taip toliau. E, ši nuostata jau egzistuoja seniai. Toliau reformos kontekste mes numatėme geresnį teisinį pagrindą kolektyvinėms daryboms, e, kuriuose dalyvauja gaminto organizacijos tam tikrose sektoriuose. Turėjome tą nuostatą pieno sektoriuje po 9 metų krizės Dar panašų teisinį pagrindą turime jautinai, rivolėjų ir e, e, iš remos žemės gaunamam derliui. E, dabar specialus režimas bus taip pat vaisiams daržovėms ir cukrui. Čia reikia atkreipti ypatingą dėmesį į santykius tarp runkelių augintojų ir pramonės. Kartu su kolegomis iš konkurencijos direktorato rengiame gairias dėl šių kolektyvinių darybių, darybų straipsnių, kad būtų didesnis teisinis aiškumas ir geriau būtų galima interpretuoti tų kolektyvinių darybų taikytinumo sąlygas, kad padėtume e, operatoriams geriau taikyti 169-171 straipsnius. Ir reikia užtikrinti, kad nacionalinės konkurencijos e, institucijos žinotų tiksliai, ką daryti. Jau minėjau, kad mes geriname gamintojų bendradarbiavimą. Kaip e, ypač vaisių ir daržovių sektorijoje turime modelį gamintojų organizacijas ir šią galimybę atvėrėme visiems sektoriams. Taip pat turime teisinį pagrindą e, reglamentuoti sūrio ir kumpio tiekimą. Ir čia yra gamintojų prašymų pagal tam tikras sąlygas ir saugiklius, kad galėtume geriau reguliuoti šių produktų aukštos kokybės sūrio tiekimą. Valstybės narės turi galimybę numatyti e, raštiškus pristatymo kontraktus. Tai yra galimybė valstybės narėms. Kai kurios šią galimybę taiko, kitos ne, leidžia pačiam sektoriui apibriežti sutartis. Tačiau jeigu valstybė narė nusprendžia laikytis privalomų kontraktų modelio, mes esame numatę būtinus kontraktų elementus kad būtų tų sutarčių, kad tų kontraktų suderinimumas Europos Sąjungoje. Taip pat tai, ką minėjau, e, susitarimai dėl cukraus egzistuoja ir yra išimtis iš konkurencijos, dėl konkurencijos teisės. Ir e, e, tuos nuostatos tęsis ir po 17 metų. Baigiant, kai kurios problemos dėl Lisabonos sutarties, kaip žinote, E, dabar mes turime bendrą e, paprastąją teisėkuros procedūrą ir čia norėčiau pastebėti, kad kartais atsiranda tendencija tai, ką vadinčiau, e, iškelti mažasnes detalės, pavyzdžiui, kaip apibrėžti apelsinų sultis ar džemo, tos detalės yra įtraukiamas po to į pagrindinį teisės aktą ir tuomet komisijai sunku jas adaptuoti. Aišku, mes turime teikti tada pasiūlymą, e, laikytis tiesiekuros procedūros ir to tuomet atsidurime situacijoje, kuomet reikia pakeisti paprastą procentą, kuris pagristas techniniais pokyčiais ir tai užtrunka metus ar du, nes e, paprastoji teisėvaros procedūra įprasnė teisėvaros procedūra užtrunka ilgai. Todėl aš norėčiau, kad jūs, ponia pirmininkė, ir jūsų komitetas e, pasitikėtų komisiją, kuomet, e, kai kalbam apie smulkės detalės, komisija galėtų apsispręsti dėl to, nes kitaip tai užtrunka ilgai. Ir tuomet prarandame tą operatyvumą. Paskutinis dalykas. Pagal Lisabonos sutartį turime peržiūrėti visus komisijos įgyvendinimo aktus, e, paversti juos e, deleguotaisiais įgyvendinimo aktais. Turime maždaug 200 komisijos reglamentus e, pagal bendrai rinkos organizavimo teisę. Norime juos sumažinti iki 40 jų skaičių ir tame kontekste juos kaip galima supaprastinti intensyviai diskutuojame su valstybėmis tarėmis, su, su interesuotomis pusėmis, su parlamento nariais, kurie visada dalyvauja mūsų deleguotojų aktų grupėse, kaip supaprastinti ir, ir visą tai ir sumažinti administracinę naštą. Ir mes norime, aišku, panaudoti galimybę e, reformuluojant tuos 200 teisės aktų, kad supaprastintume kaip galima daugiau visus šios reglamentus. Labai ačiū už dėmesį ir jeigu turėsite klausimų, aš mielai atsakysiu. Ačiū. Zgłosiło się do zadania pytań. Labai ačiū. Devyni nariai paprašė žodžio. Pane Dantan, jums dvi minutės, o visiems kitiems po vieną minutę. Labai prašau visų. Ponios ir ponai, pranešėjų tik tai dvi minutės, visiems kitiem po vieną. Dosniau pranešėjų skiriamas laikas. Ačiū pirmininkė. Tekstas dėl bendro rinkos organizavimo, aišku, yra pats prieštaringiausias, vertinant e, bendro žemės ūkio politikos reformos e, visą ruošimą. Ir dabar įvertinant e, Rusijos embargo, reikia pasakyti, kad šis tekstas leido pas parodyti, jo komisija sugebėjo reaguoti situaciją ir tai pripažįsta daugumo operatorių, nes tikrai numatyta kažkiek ir to lankstumo tame tekste, vis tik tai, aišku, mes dar susidurėme su labai didelė krize, labai didelėje rinkos dalyje ir tai kelia didžiulį susirūpinimą, ypač, rinkos, ypač pieno rinkoje. Ir, mm, turint omenyje dar visą pasaulinę e, situacijos kaitą pas mūsų konkurentus, e, JAV 10 procentų, pavyzdžiui, aug augimas 2 procentai, pas mus taip pat pasaulio lygmenių um, apie 15 procentų per metus pieno yra augimas. Taigi, uh, galvojant apie vartojimą, Mm, kainos išsilaiko pakankamai ilgai. Taigi e, pak, noriu paklausti, ar tikrai pakanka pieno paketo priemonių, turint omenyje, kokia didžiulė yra pasaulinė krizė. Mm, e, tai artėjame prie e, kvotos pabaigos, kaip ir cukraus sektoriuje. Ir kitais metais, kas yra numatyta, mane tikrai neramina. Ir iš uh, augintojų pusės noriu paklausti, kiek, koks yra dabar perkeliamam finalinę teisę etapas, kaip, kokia yra situacija valstybės narėse. Ir dėl deleguotų aktų jūs sakėte, kad norėtumėt sumažinti jų skaičių. Um, tai gerai, kad norite sumažinti jų skaičių, bet um, mes matome, kad tikrai labai sudėtinga laikytis politinio sutarimo. Tai tikrai neramina. Ypač minėčiau tekstą dėl vyno. Uh, kuris tikrai yra labai blogas pavyzdys, kaip tikrai labai ilgai buvo tas tekstas ruošiamas, tai su deleguotais aktais man kyla klausimų. Pan posel, pani posel Ribeiro, jedna minuta, povtažam. Pana Ribeiro, viena minutė, tik viena minutė. Não posso concordar com a posição aqui manifestada pela DG Agri. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju iš Agri generalinio direktorato pristatymus. Taip, mes artėjame prie kuotų pabaigos. Čia mes kalbame apie Mm, žemės ūkio rinkas, kur tikrai yra labai sudėtinga situacija. Reikia nepamiršti ir um, kalnuotų vietovių, vietovių, kuriuose yra atitinkamų sunkumų užsimti ūkininkavimu. Tai mm, iš tikrųjų, pavyzdžiui, mūsų regione, kur situacija yra sudėtinga, labai sunku yra įgyveninti visas mm, veiklos įvairovės priemonės kaip galima taip sakyti, kad tikrai tokiame kaip mūsų regione priemonės neturės neigiamo poveikio. Iš tikrųjų, visa tai, kas yra numatyta, tai iš, iš bendro žemės ūkio politikos ir kaimo plėtros politikos, tai tikrai situacija nėra gera ir reikia daug geresnio rinkos reguliavimo. Nikolson. Okay, Chairman, I will be extremely brief. Um... Pirmininkė, labai trumpai. Iš tikrųjų, labai viskas rožnės spalva nupiešta, tarsi Europa labai konkurencingai laikosi, bet pavyzdžiui, iš mano regiono ūkininkai skundžiasi, kad situacija yra labai bloga, ypač jautienos sektoriu. Jeigu Europa ir toliau dirbs kaip dabar, tai ne, greitai neliks nei vienos karvės Europoje ar Prancūzijoje ar, ar, ar Airijoje. Situacija tikrai baisi, tikrai nepriimtina. Aš noriu paklausti, ar jūs galvojate, kad intervencinės kainos yra realios dabartiniu laikotarpiu pieno produkcijai. Ar jūs negalvojate, kad po dabartinė, kad dabartinė situacija reikėtų padidinti tas kainas? Ir toliau pieno kvotos, ar jūs tikrai galvojate, kad jūsų pasitikėjimas tas yra pagrystas, ar gal jūs galvojate, kad jūsų optimizmas tikrai nepagrystas? Sebastian. Muchas gracias. He visto los gráficos que ha mostrado sobre la evolución. Ačiū pirmininkė. Analizavau jūsų pateiktas skaidrės dėl pieno ir kitos produkcijos. Aš esu iš Valencijos, kur mes auginame daug citrusinių vaisių, turime daug kooperatyvų ir matome, kad kainos pastoviai mažėja kasmet. Dabar mm, žmonės moka daug mažiau už apelsinus nei prieš dešimt metų ir augintojams situacija yra labai bloga. O dabar su mm, Rusijos embargo e, žmonės sako, kad e, reikia e, specialių priemonių, kai kurios specialios priemonės yra taikomos vaisiams, tačiau ne visiems vaisiams. Pavyzdžiui, Valencijoje auginami tik tai citrusiniai vaisiai, tai netaip lengva jiems surasti alternatyvių rinkų ir um, augintojams situacija labai sudėtinga. Gracias, señor presidente. Quisiera en esta oportunidad magnífica de tener al representante. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti atstovui iš Agri generalinio direktorato už tai, kad mūsų atveikė šį pristatymą, pakalbėjo apie reformas. Būtent ši, šioje reformų dalyje, apie kurią jis kalbėjo, man atrodo, mes padarėme mažiausiai pažangos. Galbūt konkurencingumo generalinis direktoratas čia daugiau laimėjo. Uh, nei, nei mes norėtumėm. Man atrodo, kad reikėtų, kad reformos judėtų kiek kitą kryptimį. Ir norėčiau paklausti, kodėl jūsų nuomonė taip yra, kad ūkininkams tikrai sekasi ne geriau, o praščiau. Kodėl mes nematome, kad į žemės ūkį ateitų jaunos kartos, tik tiesioginių išmokų skaičius, tai yra 2 procentai. Aš manau, kad jeigu mes norime, kad mm, būsimos kartos, kad jaunimas ateitų į kininkavimą, reikia padidinti e, žemės ūkio veiklos pelningumą. E, priešingų atveju mums nepavyks užsitikrinti pažangos, gal turint omenyje, kaip ūkiams dabar sunkiai sekasi. Ir pabaigai, pirmininkė, dėl alyvogio aliejaus 40 procentų uh, um, ūkininkų auginančių um, alyvagės aliejų ateina iš tiesioginių išmokų. Iš tikrųjų, šie ūkininkai labai priklausomi yra nuo tos paramos. Frajer, jedna minutė. Pone Haraja, prašau laikytis pasisakymo laiko, tai yra vienos minutės. Ačiū pirmininkė. Čia kalbame apie konkurenciją pasaulinėje rinkoje ir būtų gerai, jeigu, mes, jeigu mums gerai sektųsi toje srityje, bet dėja taip nėra. Bet to reikia nepamiršti socialinių visų aspektų. Ir konkuravimas pasaulinėje rinkoje nėra lengvas. Vartot e, e, ūkininkų organizacijos turėtų turėti mažų vidutinių teisių statusą. Ir joms reikia paramos priešingai laimės stambiosios kompanijos. Ir ypač tai pasakytina apie paukštienos ir keulienos gamybos įmonės. Pone Mui. Ačiū, signor prezidente. Allora, datų. Ačiū, pirmininkė. Šios lėšos yra e, skirtos tam, kad padėtume ūkininkams. Mes žinome, kad dėl sankcijų, po to dėl embargo atsirado nemažai prarastų lėšų. Ar ketinama bus tęsti vaisių ir pienų dalėjimo schemas mokyklos, nes taip galim būtų padėti ūkininkams, ponė Maginis. Mano klausimas iš esmės yra susijęs su tuo, ką kalbėjo panas Nikolsonas, su pieno uh, klausimais. Uh, Kaip komisija ketina ateityje uh, greičiau daryti intervencijas į pieno rinkas, ypač atsižvelgiant į panaikintas kvotas? Ir antras klausimas. Ar konkurencingumo generalinis direktoratas ir žemės ūkio generalinis direktoratas svarsto šios klausimus, nes aš žinau, kad kai kalbame apie maisto, tikimo, maisto produktų tikimo grandinę, šių direktorato nuomonės labai skiriasi. Dėkoju. Toliau Pone Petir. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau paklausti štai apie ką. Kas bus, kas bus daroma su vaisių ir pieno dalymo mokyklose programa? Aš jau kreipiausi komisiją ir prašiau, kad ji padarytų viską, kad nebūtų diskriminuojami uh, moksleiviai Kroatijoje. Gal jūs galėtumėt raštu man atsakyti? Kas bus daroma Kroatijoje? Kroatija Europos Sąjungoje yra jau vieneri metai. Tačiau tačiau vis dar nėra į kruatų kalbą išverstas dokumentas, kuris yra skirtas džiuvintai jautinai, kurią mes gaminame Kroatijoje. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju ir komisijos atstovams už visą suteiktą informaciją. Labai įdomu yra matyti įvairius skaičius, ypač tuos, kurie atspin, parodo kiek konkurencingi esame pasaulyje. Be abejo, mes žinome, kad mes turime tam tikrą apsauginį tinklą, kad mes e, e, remiame, remiame ūkininkų pajamas, turime įvairias ir pieno ir vaisių dalymo programas mokyklas ir taip toliau. Ko to e, cukraus plokotų turėsime atsisakyti 2018 metais. Ir man labai įdomu yra sužinoti, ar po to galima bus ir toliau taikyti rink, e, būtent rinkos savireguliavimų pagristų metodų. Labai trumpai prašau. Įsijunkite mikrofoną, prašau. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Pienas. Pone Dantanai, aš parodžiau savo grafikę, kad pieno kainos yra labai aukštas. Būtent dėl to pieno gaminama yra labai daug, ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Ir tai yra visiškai natūrali reakcija į didelės kainas. Kainos e, gali sumažėti, bet ar jos pasieks, kad nors 2009 metų lygį yra neaišku. Bet to mes matome, kad visą tą papildomai pagamintą pieną ir pasaulio, ir mūsų rinkos gerai apsu, įsisavino. 2009 metais mes susidūrėme su didžiulė finansų krize ir tai padarė įtaką be abejo kainoms. Taigi, jei pasikartos tokios aplinkybės, tuomet be abejo ir svarstysime, ką daryti. Bet iš esmės aš manau, kad mes uh, turime visą neblogai subalansuotą pieno rinką. Nepamirškite, kad kai bus panaikinta kvota, o kai kurios šalės ir, ir taip e, jau e, e, gamina, gamina daugiau nei buvo nu-, numatyta pagal kvotas. Uh, joms gal bus ir sunku, aišku, bet yra 20-21 valstybė narė, kurios gamina ir taip mažiau nei numatytos kvotos, todėl naujos nu, sistema neturėtų joms kelti jokių problemų. Toliau gamintojų organizacijos. Mes parengėme pranešimą, kuriame yra pranešta, kad mūsų pieno dokumentų projektas paragino gamintojus burtis organizacijas tam, kad, gai, kad jos galėtų geriau dėrėtis dėl pieno supirkimo kainų. Taigi matote, kad pieno pininkystės sektoriuje jau yra padaryta šis beitas, o kitose dar reikia palaukti šiek tiek. Toliau vyno, leidimo uždavimas vininkystės sektoriuje nes šį klausimą nekartą svarstėme jūsų komitete, bet e, aš nebejoju, kad mes vis dar turime pakankamai laiko tam, kad galim būtų gerai pasiruošti naujam režimui, kuris bus pradėtas taikyti nuo 2016 metų. Pone Ribėra kalbėjo apie atokiausius region, regionus. Iš tikrųjų, mes turime tam tikrus regi, e, e, mechanizmus, kurie yra taikomi tokiems regionams. Ir šie regionai e, yra remiami, bet antra vertus be abejo turime užtikrinti, kad mes neiškraipysime konkurencijos tarp gamintojų. Ir Todėl mes e, taikome ir kitas priemonės, dirigavimo plėtros priemonės, e, užtikrindami, kad e, ir toliau tie ūkininkai ūkininkautų. Toliau jautina ir, ir pieno intervencinės kainos. Aš manau, kad intervencinės kainos yra dalykas, kurį reikia vertinti labai atsargiai. Nes jeigu mes uh, nes gali būti tokių situacijų, kad mes turėsime supirkinėti produktus. Aš jau 30 metų užsiimu žemės ūkio politiką ir aš žinau, ką reiškia toks masinis supirkimas ir kai sandėliuojam, sandėliuojam yra maisto produktai. Ir po to kažką su jais reikia daryti. Ir kartais man kyla klausimas, ar kurdami tokias atsargas, ar mes ne pagiliname krizės. Todėl aš džiaugiuosi, kad mums pagaliau pavyko susitarti dėl to, kad intervencinėme lygmenyje būtų sumažintas šiek tiek apsaugos lygis ir po to mes galėsime po truputėlį vėl pradėti didinti intervencinės kainas. Nepamirškime, kad mes sumažinam intervencinės kainas kaip kompensacija ūkininkams ir uh, ta kompensacija labai svariai prisideda prie jų pajamų. Taigi aš manau, kad viena vertus mes labai teisingai e, garantuojame tam tikras pajamas ir kartu užtikriname, kad ūkininkai e, gali konkuruoti. Todėl aš labai labai gerai pagalvočiau prieš nuspręsdamas, kad reikia pa, sustiprinti tą apsauginį tinklą, nes tai ne tik sumažins mūsų konkurencingumą, bet ir pagilins krizę ir jį bus dar uh, užtruks ilgiau. Toliau uh, Rusijos embargas ir ar mes ketiname atsižvelgti ypatingą uh, uh, padėtį citrusinių augintojų tarpe. Mes rengiame dabar įvairių priemonių paketą, kuriame yra numatyta įvairių priemonių. Tai yra pažiūrgė ir galimybė ne. Da, ne, ne, ne rinkti derliaus, jo neįforminti ne, ne ir taip toliau. Toliau. Mes turime naujovišk, naujoviškus sektorius. Ir um, mes turime ūkius, kurie augini, uh, uh augina alyvogės, uh, pritaikydami naujausias technologijas ir yra tokių, kurie uh, ūkininkauja tradicinių metodų. Ir mums čia reikia taip pat pusiausvėros, kad galėtume išlaikyti savo konkurencingumą. Uh, Aš pritariu ir tam e, kolegai, kuris kalbėjo prieš poną Šrair ir ponį Šrair. Taip, iš tikrųjų, šeimos ūkiai yra mūsų visos politikos kertinis akmuo. Ir mūsų politika yra palanki jiems, bet mes turime surasti tinkamą pusiausvyrą tarp e, konkurencingumo ir tokio modelio, kuris būtų e, ekonominė ir socialinė prasme priimtinas mums. Pone pirmininkė, Jei jūs neprieštarausit, aš čia ir sustosiu. Dėkuoju. Dėkuoju. Dabar pereiname prie kitos prezentacijos. Na, tie iš jūsų, kams atrodo, kad jūsų klausimų nebuvo atsakyta, kaltimus kreiptis ir tuomet komisijos atstovai atsakys raštu jūsų klausimą. Taigi, Ponas Dumitru, kviečiu Jūs prisijungti prie mūsų, nušimti savo vietą. I też później wszystkie zgłoszenia będą jednominutowe. Myślę, że temat już jest. Dar kartą noriu priminti, kad per klausimą atsakymų e, sesiją kiekvienam bus skirta po vieną minutę savo klausimui užduoti. Ir mes vėluojame dar laiko turime, bet e, mes, e, mes iš karto supratome, kad e, daug kalbėsime apie tiesioginės išmokas, apie bendrąją rinkos organizavimą, nes tai yra labai svarbus žemės ūkio reformos elementai. Aš tiesiog bandau kalbėti tam, kad e, generalinio direktoriaus pavaduotojas pasiruoštų, bet man atrodo, kad dabar jūs gal jau pasiruošite. Ne, gerai, turite 10 minučių. Prezident. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbami komiteto nariai, ponios ir ponai, per 10 minučių pateiksiu svarbiausius kaimo plėtros politikos elementus nuo 14 iki 20 metų. Pirmiausia, norėčiau paminėti iššūkius ir galimybės, su kuriais susiduria kaimo plėtros politika. Svarbiausias uh, ūkininkavimo sektoriaus tikslas yra maisto gamyba, tačiau žemės ūkis vis daugiau prisideda prie energijos gamybos, prie biomasės gamybos. Tačiau jeigu nori išlaikyti žemės ūkio potencialą, gamybos potencialą, reikia kreipti dėmesį į gamtinių išteklių naudojimą, ypač uh, užtikrinant uh, tvarų jų valdymą, ypač dirvos ir vandens. Tačiau ūkininkai susidarė taip pat ir su klimato kaitos poveikiu, todėl turime remti juos taikant švelninimo, pristaikymo priemonės. Europos visuomenė daug dėmesio skiria ir gyvūnų gyvenamųjų vietovių, bioįvairovės klausimams, tačiau tai nieko, ne, nekainuoja nieko tai, yra, tai kainuoja, todėl tai reikia remti ūkininkus. Taip pat, taip pat e, mes daug e, dėmesio skiriame kultūrinėms vertybėms kaimo vietovėse, tačiau to negalime daryti, neišlaikant ūkininkavimo sektoriaus e, gyvybiškumo. Todėl kaimo ekonomiką reikia žvelgti plačiame kontekste. Taigi kaip ši kaimo politika sprendžia šios iššūkius. Nekalbėsiu apie visus e, tikslus, kurie yra numatyti naujame kaimo plėtros e, reglamente, tačiau trumpai pakalbėsiu apie tris prioritetus šiai politikai per naują laikotarpį. Žinoma, šie prioritetai E, prasismelkė ir žemesnius, e, žemesnės sritis ir pirmasis prioritetas yra žinių perdavimas ir naujovės. Per šios prioritetus norime patenkinti ūkininkų poreikius, kad jie gautų žinias, e, susipažintų su naujovėmis, naujomis idėjomis, kaip naujoviškai tvarkytis. Tai galima daryti per mokymą, keitimąsi patirtimi, na, patarimais per projektus, bandomosius projektus ir ūkininkų tinklų kūrimą. Antras kaimo plėtros prioritetas yra visų ūkių tipų gyvybingumas visose regionuose. Mes suprantame, kad yra daug būdų, kaip gerinti ūkių tvarumą, pavyzdžiui, remiant naujas, naują verslą, naujas technologijas, įvairovę Tačiau svarbiausia yra remti jaunų ūkininkų e, žinių sėkimą, kad jie taptų tikrais ūkininkas. E, kartų atsinaujinimas yra labai svarbus kaimo vietovių e, išsaugojimui. Trečias prioritetas yra geriau integruoti maisto grandinę. Taip pat numatyti priemonės rizikos valdymui ir čia Mes taip pat e, remiame gyvūnų gerovę. Mes norime, kad e, ūkininkai būtų geriau integruoti maisto grandinėje, kad gautų daug didesnę mokamos kainos dalį ir padidintų pelningumą. Tai galima daryti įvairiai. Trumpinant maisto grandinę, gerinant e, bendradarbiavimą tarp gamintojų ir pardavėjų. Ir šiame prioritete mes norime saugoti ūkininkus, kad jie būtų apsisaugoję nuo rizikos nuo neplankių oro sąlygų, nuo gyvulių, gyvūnų ar augalų lygų. Ir tai daroma per draudimą ar kuriant tarpusavio fondus ar priemonės pajamų stabilizavimui palaikyti. Ketvirtasis prioritetas - ekosistemos. Čia norime apimti bioįvairovę, vandens ir dirvos apsaugą ir tiems, kurie pažįsta E, agro aplinkos e, priemonės. Tai yra be privalomų, e, privalos paramimos galima gauti didesnę paramą už paslaugas, kurias jie teikia siekiant tų viešųjų gerovės tikslų. Čia mes taip pat teikiame išmokas, kad būtų išlaikyta žemės ūkio veikla tokse vietovėse, kur yra natūralių apribojimų. Penktasis prioritetas yra skirtas išteklių veiksmingumui, perimui prie e, mažo anglės kiekio ekonomikos modelio. Čia yra penkios veiksmų sritis - vandens, e, energijos veiksmingas naudojimas, atsinaujinti energiją, e, e, CO2 mažinimas, anglės dioksido saugojimas. Na ir pagaliau šeštasis prioritetas yra socialinis įtrauktis, skurdo mažinimas, žmonių gerovės kaimo vietovėse gerinimas. Čia parama apima kaimo infrastruktūros tiekimas, paslaugų tiekimas, informacinių technologijų e, tiekimas, verslo galimybės, užimtumo didinimas ir didesnis, geresnė gyvenimo kokybė kaimo vietovėse. Čia mes taip pat naudojame lyder e, požiūrį, kuris turi 20 metų istoriją ir pasirodė e, esant gera priemonė. Kiekviena valstybė narė turi pasirinkti bent keturis prioritetus, kuriant tvarę kaimo plėtrą. Kiek pinigų mes čia turime? Praėjusiais metais Europos parlamentas kartu su valstybių vadovais e, nu, sutarė dėl bendro voko, kuris sudaro 25,6 milijardus eurų 14-20 metų laikotarpiui pagal einamasias kainas, jeigu e, nuolatinės kainas, tai bus mažesnė suma, maždaug 85 milijardai pagal 11 metų kainas. Aišku, tai nėra vieninteliai pinigai. Čia taip pat yra taip pat numatytos ir nacionalinės, e, nacionalinės sumos, nacionaliniai indėliai, indėliai. Todėl kaimo plėtra yra kofinansavimo politika. O pinigų padalėjimas, pavyzdžiui, matome, kiekvienai valstybei skirtas, skirtus vokus Taigi šalise, kur yra regioninės programos, tas padalymas e, vykdomas nacionalinių valdžios institucijų. Taip pat noriu paminėti, kad ši e, suma, šiai sumai taikoma biudžeto disciplina. Tai reiškia, kad valstybė narė turi išleisti ir deklaruoti tuos pinigus komisijai, po to per trejus metus po įsipareigojimų. Kitaip balansas bus prarasta e, nacionaliai programai ir grįžtų į Europos biudžetą. Pagal dabartinį laikotarpį dabar mes turime dar vienus metus, nes pagal dabar, dabar turime N plus 2 taisyklę. Tiek programų yra. Tai žinote, valstybės narės turi galimybę pasirinkti siūlyti vieną nacionalinę pro programą, siūlyti regioninės programas ar derinį nacionalinių ir regioninių programų. Kai kurios valstybės narės, jeigu jos turi regioninių programų, turi siūlo nacionalinės tinklo programas ar nacionalinį planą. Tai būtų pagrindas tam, kaip regioninės programos bus kūriamas. Šiandien turime 118 kaimo plėtros programų. Tai yra daugiau palyginti su dabartiniu laikotarpiu. Kai kuriuose valstybės narėse nuspręsta rengti daugiau programų, o kitos nusprendė pereiti į regioninį lygmenį. Čia aš turiu galvoje Prancūziją. Kaip visą tai įgyvendinsime? Nekalbėsiu apie visas priemonės, kurios numatytos reglamente Tačiau valstybės narės turi atlikti analizę, išsiaiškinti silpnas, e, stipres vietas, galimybės, grėsmės, numatyti prioritetus, tikslus ir parinkti priemonės ir skirti lėšas tiems tikslams pasiekti. Sugrupuosiu 19 e, priemonių, kurios numatytos reglamente į tris kategorijas - investicijos, į žmogaus ruosius išteklius, e, žemės tvarkymo išmokos ir darbas kartu. Tai yra labai svarbu. Žmonės turi dirbti kartu vietos lygmenių per lyderą ar per kooperatyvus. Generalinis direktorius minėjo, kad mes palaikome bendradarbiavimą su kitais e, struktūriniais fondais, rengiame partnerystės sustarimus, kurios patvirtina komisija ir po to einant žemiau per e, programavimo procesą rengiame programas. Tačiau dar ne, tai dar ne pabaiga. Reikia stebėti, vertinti programas, žiūrėti, ar tikslai pasiekti. Tai darysime 17 ir 19 metais. Paskutinis dalykas. Šiame procese dirbame kartu. Teisinis pagrindas yra sukurtas parlamento tarybos ir komisijos Programavimo procese valstybės narės dirba su vietos veikėjais, ūkininkais, nevyriausybinės organizacijomis, vietos valdžia, nacionalinė valdžia ir komisija. Ir čia dar nėra istorijos pabaiga programos e, gyvendinimui e, stebėsinos komitete savaime tų pačių veikėjų. Ačiū uždėmesi ir aš esu pasirengęs išklausyti jūsų klausimų. Jak Państwo zauważyli, prezentacje są bardziej lekkie, bardziej takie obrazov. Ačiū. Jūsų pristatymai tikrai labai yra vaizdingi. Matome daug informacijos, pateiktos vaizdais, labai tiesiogiai viską perėmėme. Panas Dentan. Aš jau pirmininkė jau artėja 14 metų pabaiga, taigi noriu paklausti, kiek gavote. Mm, iš 118 regionių programų. Toliau jūs jau yra, esate pateikę atsakymų valstybių, regionės valdžios institucijoms, tai noriu paklausti, galvojant apie reglamentą, tai ką jūs, kas galbūt nebuvo ten sudėta tikriausiai per įgyvendinimą padaryta, tai norėčiau paklausti, kiek yra, mm, galvojant apie aplinką, kokių trukdžių. Noriu atkreipti jūsų dėmesį tai, kad jeigu tikrai mes kaip Europos parlamento nariai esame nustumimi į šoną, kai yra rengiamas tekstas, tai aišku, kad kita uh, kartą mes griežčiau elgsime su komisija, nes aš manau, kad iš tikrųjų, jeigu yra norima pasitikėjimo, tai tas paskui tas susitarimas dėl to, kad bus pasitikėjimas iš abiejų pusių turi būti gerbiamas. Ja, vielen Dank. Eine, eine Feststellung, zwei Fragen. Die Feststellung, ich finde es gut. Ačiū pirmininkė, su pirma. Komentaras. Man atrodo gerai, kad uh, į kaimiškas vietovės žiūrime per žemės ūkio prizmę. Ne visuomet tai buvo. Toliau sakėte, kad viskas bus apjungta po vienu stogu, bet e, noriu paklausti, o kas tada visus, visą popierizmą tvarkys? Nenorėčiau tokios situacijos, kur tarsi visa geroji praktika būtų tik tai susumuota ir sudėta į vieną krūvą ir tada ta sistema būtų labai komplikuota. Iš tikrųjų, tų visų užduočių apjungimas, grupavimas mm, gali lemti biurokratijos didėjimą, o mes tikrai to nenorime. Antras dalykas - dėl žalinimo. Mm, buvo kalbama, kad tai turėtų būti antrame ramstė. Aš galvoju, kad taip, tikrai taip turėtų būti. Aš galvoju, ar būtų įmanoma viską sukelti į antrą ramstį. Gospodine predsjedniče, e, Hrvatska je dosta. Ačiū pirmininkė, turiu klausimą. Kroatija vykdo kaimo plėtros programą ir komisija rekomendavo tam tikras korekcijas, kurios buvo padarytos, apie tai buvo pranešta jau praeitais metais, e, praeitą vasarą. Tai noriu paklausti, ar iš tikrųjų uh, kai kurias iš tų priemonių, kurios buvo numatoma šiems metams, mes praradome. Šiais metais komisija turėjo tas programas e, pateikti, bet tai nebuvo padaryta. Ar iš tikrųjų kaip, ar, ar dabar Kroatija jau nebeturės galimybės jomis pasinaudoti? Ačiū pirmininkė, noriu pasiteirauti dėl kaimo plėtros skyriaus. Labai konkretus klausimas. Uh, bus priemonė mm, jaunimui remti. Puikiai žinote, kad labai sudėtinga jaunimą pritraukti į žemės ūkį. Ankstesnėje finansinėje programoje nebuvo numatyta tokių priemonių. Aš esu iš Andalūzijos, Ispanijoje, kur žemės ūkis yra nepaprastai svarbus. Uh, visas sektorius beje, taip pat ir maisto perdirbimo, bet e, yra labai sunku jaunimą e, pritraukti į šį sektorių. Taigi aš noriu paklausti. Remiate mus dėl Ar, ar, rema, ar remiate mus dėl laukų, laikų laistimo sistemų? Noriu paklausti, kiek planų jūs patvirtinote iš valstybių narių ir kada jūsų manimo tas procesas bus išbaigtas, nes tai tikrai pakankamai didelis darbas. Mes norėtumėm, kad tie planai būtų įgyveninti visose valstybėse narėse. Ačiū. Ačiū, turime penkis klausimus. Ir dabar atsakymas. Tu. Ačiū pirmininkė, pasistengsiu kalbėti labai trumpai. Visų pirma, turiu pasakyti, kad tas procesas dar vyksta. Dirbame su valstybėmis narėmis, gauname jų programas, analizuojame, siunčiame e, laiškus su pastebėjimais e, ir paskui jau, kai bus pastebėjimai gyveninti, perėsime prie tvirtinimo. Dabar turime 112 programą jau gavę iš 118 ir likusias šešias e, mes tikimės gauti per artimiausias savaitės. Dabar dėl dėl programų tvirtinimo. Kol kas dar ne viena programa nėra patvirtinta. Dauguma programų buvo gautas prieš vasarą ir aišku, kad visų pirma reikia tvirtinti partnerystę susitarimą, paskui e, programą tvirtinti. Kol kas komisija patvirtino 16 mm, iš 28 partnerystės susitarimų. Ir, kaip žinote, mes turime išanalizuoti labai svarbius dokumentus, tai yra programas. Ir tai darbas, kuriam reikia įdėti labai daug jėgų. Komisija turi laikytis termino, um, tai yra trijų mėnesių, per kiek um, turi nusiųsti pastebėjimus valstybėms narėms. Paskui yra pateikiami atsakymai. Jeigu tie atsakymai į mūsų pastebėjimus yra geri, tai mes galime labai sparčiai pereiti prie kito etapo tvirtinimo procese. Dabar dėl įgyvendinimo, dėl to, kas daugiau yra sudėta nei parašta reglamente. Na, visų pirma, mes turime laikytis paties reglamento. Aišku, mes bandome į, į programą sudėti tikrai plačių užmojų tikslus. Mes tai bandome padaryti programoje, tačiau mes tikrai negalime peržengti tų ribų, kurios yra nubrėžtos teisės akte. Dabar dėl supaprastinimo ir administracinės naštos. Uh, Mm, yra tam tikrų supaprastinimo elementų, kurie sudėti į kaimo plėtros politiką. Visų pirma, kai kuriuos elementus mes deriname su kitais fondais, kai kuriuos elementus mes supaprastiname pačioje politikoje, bet aišku, mes norime, kad programos būtų mm, geros formos, geros struktūros, kad e, nebūtų viskas pernelik sudėtinga. Bet aišku, vienas dalykas, kas yra parašyta komisijos tvirtinama programa ir paskui kitas dalykas, ką valstybės narės padaro gyvendamos tą programą. Aš manau, kad labai svarbu yra dirbti su valstybėmis narėmis ir mes tai ir darome, siekdami supaprastinimo abiejose pusėse, kad e, naudos gavėjų nereikėtų susidurti su labai sudėtingu procesu. Dabar dėl Kroatijos. Uh, Mm, vyksta darbas su Kroatija. E, iš pradžių, kaip ir su kitomis valstybėmis narėmis, vyko tam tikras neformalus procesas, o paskui perinama prie to formalaus, oficialaus proceso. Tai mm, dėl to jaunųjų ūkininkų klausimo, pirmininkė, jau leistumėt atsakyčiau taip. Um, dabar mūsų politikoje yra daug elementų, kurios daro tas priemonės patrauklės jaunimui. Uh, turime įvairių elementų, pavyzdžiui, aukštesni koficientai jaunimui ir e, parama per konsultavimą, apmokymą, kitas e, galimybės, kad e, tikrai tai, tai yra skirta būtent jaunimą pritraukti prie ūkininkavimo. Ačiū. Tuo Ir dabar mes jau turime paskutinį pristatymą, tai yra ponas Rudolf Mugelė, generalinio direktoriaus pavaduotojas, jis pristatys horizontalų reglamentą. Dešimt minučių bus skirta jams ir paskui e, klausimams užduoti po minutę kiekvienam. Tai prašom, dabar jūsų pristatymas. Yes. Okay.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 Ačiū pirmininkė. Veikiam. E, Netaip lengva įveikti techninės problemas. Dabar pristatysiu jūs, jums mm, horizontalų reglamentą, tai yra ketvirtas tekstas BŽUP reformos 2013 metų kontekste. E, dabar trumpai noriu pasakyti, kad parengiau jums e, skaidrės kurias ne visas rodysiu, bet jums yra parengta ir daugiau skaidrių, kuriuose yra detalesnė informacija dėl to, pavyzdžiui, kur surasti tą tekstą, kas tame tekste yra, kas gali būti galbūt labiau tokie techniniai, sudėtingesni elementai. Taigi, šio horizontalaus reglamento vaidmo yra uh, Mm, politinius prioritetus paversti realybę vietoje. Tai reiškia, eina kalba apie valdymą ir įgyvendimą bendro žemės ūkio politikos. Bet aišku, jo tikslas taip pat yra ir atspindėti tuos politinius prioritetus, kurie buvo nubrėžti ir už žemės ūkio konteksto ribų. Ir aš pagrindinius tris paminėčiau. Tai yra bendro daugiametės finansinės programos tvirtinimo sprendimų rezultatas. Visų pirma, tai būtų um, bendrų nuostatų reglamentas, kur yra labai svarbios um, priemonės dėl kaimo plėtros ir ypač kaimo plėtros valdymo. Toliau bendras finansinis reglamentas, kuris neseniai yra iš esmės pakeistas Nes irgi turėjo poveikio horizontaliam reglamentu ir toliau daugiametė finansinė programa pati, kuri irgi turėjo poveikio tam reglamentui. Mes prie to sugrįšime po, po kelių sekundžių. Taigi, šio horizontalio reglamento tikslai yra trejopi. Visų pirma, norėjome pasiekti efektyvesnio žūp įgyvendinimo ir valdymo. Uh, pagerindami, supaprastindami atitinkamas procedūras. Mes norėjome užtikrinti, kad ES lėšos būtų geriau apsaugotos, o tai yra ilgalaikis e, tikslas e, visais politiniais lygmenimis. Ir toliau norėjome ES teisės konsolidavimo, ta prasme, kad šis reglamentas turėtų apjungti visą eilę tekstų, kurie um, reglamentuoja įvairias uh, žemės ūkio sritis yra išdėsti po įvairius te... sritis. Taigi, turime visą sąrašą, kas yra apjungta. Visų pirma, tai yra e, taisyklės dėl žūp valdymo e, ir gyvenimo. Tas yra labai svarbu ir komisijai, ir valstybėms narėms, kasdienėme gyvenime, kasdienėme darbė su ūkininkais, kai na kalba apie žūp finansavimą. Toliau. Uh, Mm, valdymo kontrolės sistemos valstybės analise taip pat yra apimamos toliau sąskaitų e, visa priežiūra, tai yra visa priežiūra ir kontrolė lėšų, jos tinkamai valstybės analise panaudotos, netinkamai išleistų lėšų susigražinimas ir baudos, toliau stebėsena ir skaidrumas kompleksinis susijimas ir panašus kitokie, gal smulkesni elementai. Dabar mm, apie E, visą e, valdymo sistemą, panas Basko apie tai plačiau kalbėjo, aš gal tik tai trumpai apie tai pakalbėsiu, apie kompleksinį susijimą taip pat tik trumpai. Taigi, kas ką daro šiame kontekste? Manau, kad svarbiausia yra kelti būtent tokį klausimą nuo pradžių. Čia yra du svarbus veikėjai, kai eina kalba apie apžūk įgyvendinimą. Tai yra valstybės narė su savo mokėjimo agentūra ir Europos komisija. E, čia, manau, reikia nubrėžti aiškę liniją tarp tų dviejų instancijų, kad būtų aišku, kas ką daro. Kairėje yra valstybės narės ir mokėjimo agentūros. Jos konkrečiai vietoje dirba su ūkininkais, kurie prašo paramos, e, valstybės narės per savo mokėjimo agentūrą atlieka patikrinimą ir sumoka tos pinigus. O toliau, tuo pat metu dešinėje pusėje, valstybės narės ir mokėjimo agentūros deklaruoja savo išlaidas komisijai, komisijai atlieka patikrinimą, ar iš tikrųjų m, mm, viskas yra gerai paprašyta, paraškos teisingos, išmoka pinigus valstybėms narės, paskui ekspost vykdoma kontrolė ir žiūrima ar tas išlaidas valstybės narės padarė laikydamosios es taisyklių. Tai yra būtent tas sąskaitų tikrinimas, aš prie to sugrįšiu. Ir jau buvo šiandien pasakyta, kad viena vertus yra labai svarbu aiškiai atskirti šis, šias dvi sritis, kad būtų aišku, kas už ką yra atsakingas, bet kita vertus taip pat buvo pasakyta, kad komisija turėtų kaip galima uh, glaudžiau bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, joms patarti, paaiškinti, kaip šią politiką reikia įgyvendinti. Tai aš manau, kad tos abi pozicijos iš išryškina, koks sudėtingas yra visas šis procesas. Juk eina kalba apie pasidalytą valdymą, taigi valstybės narės ir komisija vykdo skirtingas funkcijas, bet tuo pat metu yra ir labai glaudus ryšys tarp jų ir viskas turi būti suorganizuota taip, kad viskas veiktų gerai. Dabar pradėsiu nuo efektyvesnio BŽUP įgyveninimo ir valdymo aspekto. Mm, bendrai BŽUP mm, finansinis valdymas iš esmės nepasikeitė horizontaliam reglamente, bet yra tam tikrų svarbių aspektų, prie kurių norėčiau sugrįžti. Visų pirma, mm, ta, taip vadinamoji finansinės drausmės priemonė. Ši priemonė leidžia užtikrinti, kad tos ribos, kurios yra nustatytos daugiametėje finansinėje programoje, būtų, kad būtų jų laikomasi. Tai kai komisija mato, kad biudžeto poreikio reikės daugiau nei numatyta yra lėšų, tai ji gali pasiūlyti teisės aktų leidėjų laikytis tos finansinės drausmės gali pasiūlyti įstatymų leidėjų padaryti korekcijas, o jeigu ne, tai tada gali pritaikyti finansinės drausmės priemonę. Jie galima panaudoti Taip pat e, galima panaudoti ir taip vadinamą krizių rezervą, tai yra, kai, kai kai ir iškyla krizė, galima pasinaudoti tokiais pinigais. Pavyzdžiui, yra tas rezervas 400 300 milijonų 2011 metų kainomis, tai reiškia, kad šiais metais tai būtų 433 milijonai, kuriuos galima panaudoti krizės atveju. Tos lėšos yra panaudojamos atitinkamai atskaitant lėšas iš tiesiog nišmokų. Jeigu reikia imtis kažkokių tai krizės priemonių, tai krizės rezervą galima panaudoti tokią, tokią atveju, o jeigu m, mm, nėra kriz, jeigu nebereikia tų krizės lėšų, tai tada e, tos lėšos padamos toliau į kitus metus ir gali būti panaudotos ir išmokėtos ūkininkams, laikantis finansinės drausmės principo niekada negali numatyti, ar bus tokia krizė, kuri atitiktų krizės kriterijus. Pavyzdžiui, jeigu yra numatyti 433 milijonai eurų e, krizės atveju ir jeigu krizė neįvyksta, tai tada tie pinigai, jeigu jie nebūtų perkelti kitur, jie pradingtų tiesiog. E, o Šiuo atveju yra numatyta, kad tie pinigai sugrįžta ūkininkam, jie gali būti panaudoti per tiesioginės išmokas. E, jeigu krizė įvyksta, tai tuomet jau tos lėšos panaudojamos kaip krizinės priemonės ir nemokamas per tiesioginės išmokas. Mm, kaip panaudoti krizės rezervą? Visos sąlygos yra numatytos, ypač bendro rinkos organizavimo reglamente, kur yra viskas nustatyta, kada komisija turi imtis veiksmų. Ir trečias elementas yra kaimo plėtra. Aš apie tai norėčiau trumpai pakalbėti. Čia yra taip pat visa eilė biudžeto nuostatų. Uh, numatyta horizontaliame reglamente. Pavyzdžiui, nuosada dėl to, kad negali būti dvigubo finansavimo, uh, tai būtų žalinimas ir kaimo plėtra. Toliau iš ankstinio finansavimo e, dalis sumažėjo nuo 7 iki 3 procentų. Tas sprendimas buvo priimtas daugiametės finansinės programos kontekste. Toliau e, tarpiniai mokėjimai iki 95 procentų gali būti išmokėta programos lėšos, ypač tiems met, konkretiems metams. Ir paskui N plus 2 yra pakeista į N plus 3 taisyklę. Tai reiškia, kad nuo mm, tam tikros biudžetinės sumos įsipareigojimo ir to momento, kada tas lėšos jau bus valstybės narės panaudotos, gali praeiti nedaugiau kaip treji metai. Seniau buvo N plus 2, dviejai metai. Kitas puslapis - įgyvendinimo klausimai. Aš jau kalbėjau apie JAKS integruotą kontrolės ir valdymo sistemą ta sistema yra nepaprastai svarbi. Valstybių narių e, mokėjimo agentūrų lygmenių yra apie 7,8 milijonai pateikiama tiesioginių išmokų paraiškų pagal LPAS e, plotų identifikavimo sistemą, tai yra didžiulė duomenų bazė, kurią tvarko mokėjimų agentūros, pasiremdamos erdvinėmis teritorijų nuotraukomis, kad aiškiai matytų, kur yra žemės ūkio plotų ribos, už kuriuos žemės ūkio sklypus galima mokėti pinigus, už kuriuos ne. Ši sistema iš esmės nepasikeitė. Nuo 2018 metų dar tik tai bus papildomas luoksnis integruotas į šią sistemą būtent, kad žalinimo elementą būtų galima valdyti būti, ypač kai nekalba apie ekologiškai svarbius plotus. Toliau yra. Dar viena sistema, tai yra konsultacinė e, sistema, jį veikia ir anksčiau, tačiau dabar ji bus dar labiau praplėsta ir sustiprinta. Pavyzdžiui, bus ir numatyti standartiniai valdymo reikalavimai. De, E, vandens pagrindų direktyva ir tvaros pesticidų naudojimo pesticidai ir kai kurios kitos kaimo plėtros e, priemonės, kurios e, priklauso jau tai privalomai konsultaciniai sistemai, kuri teikia konsultacijas ūkininkams. Ir valstybės narės papildomai gali taip pat pridėti ko nors prie jų. Toliau patikrinimai ir. Uh, baudos. Be abejo, prieš išmokant lėšas reikėtų atlikti patikrinimus ir paprastai tie patikrinimai atliekami atsižvelgiant į horizontaliame reglamente nurodintas taisyklės. Ten viskas yra pasakyta išsamei ir dar daugiau informacijos galime rasti ir deleguotose aktuose. Ta pati galiu pasakyti ir apie baudas. Yra viena bauda, kuri sukėlė labai daug e, e, klausimų, diskusijų. Tai yra e, baudos už žalinimo reikalavimų nesilaikymo. Žalinimas yra esminės bžūp reformos elementas. Ir per pirmuosius dvi trejus metus nebus taikomų jokių baudų jos bus taikomos vėliau. Toliau, ex ante finansinės valdymas komisijos lygmenių, jei mums atrodo, kad valstybė narė netinkamai taiko kažkokią schemą, tuomet mes paprašysime, kad valstybė narė parengtų veiksmų planą, nu, kuriame būtų numatyta, kaip galima ištaisyti situaciją. Jeigu ją nepavyks to padaryti, tuomet komisija turės teisę sustabdyti e, tam tikrus mokėjimus arba juos sumažinti. Ir be abejo, pirmiausia, mes turėsime priimti sprendimą dėl sąskaitų e, dėl uh, sąskaitų klyringo. Ir dar vienas dalykas - decentralizuotas paraiškų teikimas. Tose šalise, kur veikia federacija, taip aš Belgija, Junktinė karalystė, Ispanija, Vokietija, tos šalis norėjo, kad atsirastų tokia nuostata. Toliau, geresnė ES lėšų apsauga. Keliu keli žodžių ir apie tai. Taigi, netinkamai išmokėtų lėšų išieškojimas. Čia aš manau, kad mes geriau e, sutvarkime savo e, išieškojimo procedūrą. Vėlgi galėsite gauti daugiau informacijos kitose skaidrėse. Mes e, pradėjome takinę naują sistemą, tai yra pat, patikim, o, o, patikimumo užtikrinimo modelis, tas e, modelis padės e, e, ir komisijai, ir Europos parlamentui būti tikriems, kad visos lėšos naudojamos tinkamai, nes jums tas klausimas rūpi labai dažnai, kai jūs nagrinėjate biudžeto vykdymo patvirtinimą. Ir toliau mes turime tvarką, kuri leidžia mums e, susigražinti neteisėtai išmokėtas lėšas. Kartais ši procedūra užtrunka, bet mes stengiamės ją e, racionalizuoti tam, kad tam tikrai standartiniais atvejais mes galėtume jau turėti sprendimą dėl lėšų, lėšų susigražinimo po dviejų metų. Patogrinųjų korekcijų taikymo mechanizmas taip pat yra sukonkretintas ir išdėstytas reglamente ir dar labiau sukonkretintas deleguotuose aktuose. Yra dar viena e, e, e, piniginio vertinimo sistema, kuri padės mums dar geriau vertinti, kaip yra kaip e, naudojamos lėšos reglamente numeris 834-2011 e, yra pa, pa, e, nurodyta, kad komisija turi pateikti savo ataskaitą dėl naujos bžūpų gyvendinimo iki 2018 metų ir po to mes pradėsime išsame politinio pobūdžio diskusiją dėl taikomų priemonių. Ir dar vienas labai. Da, E, toks e, e, daug diskusijų kėlės instrumentas, tai yra tai skaidrumas. Pavyzdžiui, reikalavimas viešai skelbti naudos gavėjų pavardės ir jūs žinote, kad Teisingumo teismas panaikino sprendimą skelbti tokią informaciją dėl, tai, dėl to, kad tai pažeidžia privatumą. Tačiau dabar pagal naują sistemą mes e, skelbsime naudos gavėjų pavardės ir taip pat e, ši informacija bus skelbiama taip, kad galima būtų suvokti, už ką yra mokamos išmokos. Ir e, po to, kai įsigalios naujosios taisyklės, pirmą kartą tokia informacija pasirodys 2014 e, metų e, gegužės mėnesį, sako, pirmin, sako kalbėtojas. Taigi mes stebėsime labai težiai, kaip valstybės narės e, naudos Europos Sąjungos lėšas ir Europos komisija galės griežtai prižiūrėti, kaip joms sekasi. O dabar aš atsakysiu visus jūsų klausimus. Dėkui, jedno zgłoszenie, pani. Labai ačiū. Dabar turime tik tai vieną prašymą pasisakyti. Pone Maginės, parlamento vicepirmininkė, galite pradėti diskusiją. Dar pone Moji. Ačiū pirmininkė. Ačiū už pasisakymą. Jis buvo labai naudingas, primenant e, visas tas detalės, dėl ko esame sutarę, ypač dėl ekologiškumo. Gal galite pateikti daugiau informacijos, sakėt, kad 18 metais dar vienas ligmuo atsiras sistemoje tvarkyti žalinimą. Ar tai reiškia, kad dabartinė sistema negali kontroliuoti žalinimo iš per atstumą ir jeigu kontroliuojame žalimą, tai būtent bus inspektavimo būdu vietoje per pirmus dviejus metus ir be to žalimo baudos bus taikomos tik tai nuo 2017 metų. Gal galite patikslinti šios aspektus, būtų labai naudinga. Ačiū. Posau Moji. Pone Moji, prašom. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad Italijoje e, Europos lėšos skirtos, skiriamos kaimo plėtrai. Yra diskutuotinas dalykas. Čia politiniai bičiuliai, bičiuliai pasidalina tas lėšas ir taip toliau, daug skučiavimo, kaip komisija, kaip neištaisyti šias problemas, nes tokia situacija egzistuoja labai seniai. Ir paskutinis ponas Jaras. Ačiū. Norėčiau prisidėti prie ponios Maginės klausimo dėl sankcijų. Kada bus e, jos taikomos? Nes dažnai tos sankcijos siekia daugiau negu pati suma, su kuria jos susijusios. Aš darau prielaidą, kad kad kai kuriuose srityse bus daug klaidų susijusių su sukčiavimo, tačiau Kitos klaidos e, atsiranda netyčia, be nesakiant sukčiauti. Ačiū, turiu, sulaukime tris klausimus, po pusę minutės atsakymui, taigi pusantros minutės. Thank you, Chairman. Ačiū pirminkė dėl žalinimo. Kad patikrinti ekologinio fokuso zoną, reikia turėti sistemoje turėti tam tikrą vaizdą, todėl pasiūlyme tą papildomą lygmenį. Valstybės narės norėjo jo įdėgymą įdėti iki 19 metų. Jūsų pranešėjas Lavija padėjo, kad mes pasiektume 18 metų terminą ir nuo tada e, valstybės narės turės turėti FA lygmenį LPS sistemoje. Iki to laiko Patikrinimus reikės kaip galima administracinių būdų, kaip galima toliau, galbūt žemėlapių pagalba. 10 e, procentų turėtų būti e, patikrinimų vietoje, o vėliausiai nuo 18 metų kontrolė bus vykdoma per LPS e, technologiškai pažangesnių būdų klausimas jūsų, ponė Moja, gana bendras, sunku jį atsakyti, nes paprastai mes vertiname konkrečias procedūras ir atvejus. Todėl man labai sunku atsakyti bendrą atsakymą, galiu pasakyti tik, kad kai tik pamatome, kad e, atliktas neteisėtas mokėjimas ar pačios valstybės narės, ar e, susijęs su pažeidimu E, paramos gavėjo lygių mes įmamės veiksmų. Žinote, kad Olafas tyria atskirus sukčiavimo atvejus ir mes darome tam tikras finansinės išvadas. Italija praeitėje turėjo vykdyti finansinės korekcijas, tačiau ji nėra vienintelė. Pra, iš esmės e, visoms valstybėms narėjams e, tenka susidurti su neteisėtomis išlaidomis pagal bendrą žemės ūkio politiką. Tai galbūt dvišalių pagrindų aš galiu Jums atsakyti dėl konkrečių atvejų, kuriuos turėjote galvoje. Trečias klausimas, kurį uždavė ponas Jaras. Pirmiausia, norėčiau pataisyti tą įspūdį, kad e, sąskaitų patvirtinimo procedūra yra tarsi sankcijų procedūra, kada met valstybės narės turi gražinti daugiau, negu jos netinkamai išleido. Taip nėra Žinoma, mes naudojame daug, dedame daug pastangų, kad e, nei mes, nei valstybė narė negali tiksliai paskaičiuoti, mes tiesiog galime apskaičiuoti riziką e, vienkartinių išmokų e, pagrindų. Tai yra, naudojame 5 ar 10 procentų fiksuotą dydį. Dabar norime gerinti sistemą, sistemingai valstybės narėms. suteikdami galimybę paskaičiuoti finansinę riziką lėšoms individualių pagrindų. Tai užima laiko, tai reikalauja daug darbo, tačiau tai vienintelis būdas, kuris yra numatytas reglamente ir aš esu įsitikinęs, kad pasieksime pažangos šio klausimo. Ačiū. Toliau, ponia Martinės, pusę minutės. Maginės, į antrą dalį klausimo neatsakėte dėl baudų už žalimą srityje. Ja, sorry. Taip, atsiprašau, e, žalimas be baudų iš esmės būtų savanoriška sistema baudos yra būtinos, būtinos, jeigu tai yra privaloma mokėjimo sistemos dalis. Tačiau numatytas perinamasis laikotarpis, e, kuomet, e, nes tai yra sudėtinga tiek ūkininkams, tiek e, administracijams, tai numatyta netaikyti baudų pirmus dviejus metus, po to pereiti prie baudų, kurios maksimaliai siektų 20 procentų, o galų gale jos padidėtų iki 25 procentų maksimaliai išmokėtos sumos. Ačiū, pat, pat, pasiekėme pabaigą. Neketinu bandyti rezimuoti, nes tai praktiškai neįmanoma. Šiuo manau, kad visi iš mūsų gali pas, padaryti savo išvadas, savo rezimė. Mes, kaip parlamento nariai, sustinkame su ūkininkais ir Mūsų pareiga juos išklausyti ir tai, ką jie sako, perduoti jums komisijai. Man atrodo, tai yra viena tokia išvada, kurią galiu padaryti. Na, o kitas dalykas, bejau, kad jeigu komisijos, paskirtasis komisijos narys klausys, ką mes kalbėjome, jis atsistatydins dar net neatvykęs į klausimus. Galbūt Jis mane, kad klausimai nebus tokie sudėtingi, tačiau pasklausęs mūsų diskusijos, jis turbūt susidarys vaizdą, kas šiai laukia. Ir iš tikrųjų manau, kad šios dienos posėdis buvo kaip ir e, toks e, religinė rekolekcijos e, mes vertiname situaciją. Aišku, kad labai atsiprašau, kad e, atsiprašau komisijos atstovų, kad kai kurie mūsų nariai labai aštriai kritikavo komisiją, tačiau kartais taip įvyksta. Nes jie nori išsakyti, ką mano apie visą tai jų rinkėjai. Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį visiems nors ir išgirdome vieną kitą karštą žodį, bet ta diskusija yra būtina. Ir aš tikiuosi, kad ji buvo naudinga ir naujiems parlamento nariams, ir tiems, kurie dirbo su tą reformą, nes mes turime suprasti, kad yra dalykų, kurie galbūt nebuvo pakankamai aptarti, pakankamai ginami. Tik baigiame šio klausimo svarstymą komiteto nariai e, gavo informaciją apie koordinatorių posėdį raštu. Jeigu nėra daugiau pastabų ar klausimų apie tai, tai suprantu, kad informaciją gavote. Kitas posėdis vyks 6-7 spalio. Taigi, nepamirškite atvykti 6 spalio. Pirmininkas dėkoja vertėjams, dėkoja sekretariatui. Man atrodo, baigėme laiku. Viršėjome mums kitą laiką, ne? Kaip ten bebūtų, ačiū visiems, gero vakaro. Well, thank you. Sorry. Thank you very much. It was very intense. It was very intense indeed. It was a long day.